Guten Tag, wir, ich begrüße Sie so. Labadienas, sveiki susirinkę biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Šį pirmadienį darbuotojams jiems išdalinta. Niekas nepateikė pasiūlymų dėl darbuotvarkės pakeitimų. Pirmininkės pranešimus galite pasiskaityti kont news leidinyje. Taip pat informacija apie kalbas, į kurias šiandien verčiama. Dar noriu priminti, kad posėdis transliuojamas internetu. Noriu kreipti jūsų dėmesį į pasikeitimą nuomonėmis su pasaulio banko ir jungtinių tautų agentūrų atstovais. Nuo 17 e, iki 17.30 turėtų tas susitikimas vykti. Trečias darbo tvarkės klausimas. Pampirinskio pranešimas apie ES finansinių interesų apsaugą svarstysime prašymo projektą, pakeitimus galima keisti iki 28 lapkričio 12 val. žodis teikiamas pranešėjai, prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Pranešimas, kurį rengiu komitete, susijęs daugiausiai žinoma, su būtinybė pabrėžti pasitaikančių klaidų skaičių, turiuomenyje komisijos 2013 metų metinę ataskaitą dėl biudžeto vykdymo be kiekybinių aspektų. Dar noriu pabrėžti skirtingus klaidų tipus, kurios taip pat pabrėžia komisija ir e, svarstyti įvairias priemonės siekiant išspręsti problemas, apie kurias kalbama. Pradžioje noriu paminėti kad komisija savo 2013 metų ataskaitoje pateikė atitinkamus duomenis tiek dėl 2013, tiek dėl praėjusių penkerių metų laikotarpio iki 2013 metų. Taip pat, manau, būtų verta pažymėti, kad e, komisija dėjo daug daugiau pastangų tam, kad pradėtų taikyti atitinkamus veiksmus, e, politiką ir požiūrį siekiant kuo geriau apsaugoti ES finansinius interesus, e, savo ruoštų kartu apsaugodama ir ES piliečių finansinius interesus, manau, kad nebe pagrindo e, <clears throat> reikėtų vis tik tai mm, pripažinti atitinkamus komisijos veiksmus. E, Ir apibendrinant, galima pasakyti, kad nuo 2011 metų komisija e, siekia patvirtinti naują sistemą, siekdama geriau apsaugoti ES finansijos interesus ir tai yra svarbi išvada, kuri nusipelno būti paminėta ir taip pat reikėtų toliau padrasinti atitinkamus komisijos veiksmus, raginant dėti daugiau pastangų šioje srityje. <clears throat> Taip pat e, noriu paminėti, kad visi puikiai suvokiame, kad ES piliečiams rūpi, kaip yra naudojami jų mokesčių mokėtojų pinigai ir ypač turint omenyje netinkamai panaudojimo praktiką per pastarosius metus ir atkreipime dėmesį į tai, kad mes kaip biudžeto kontrolės komitetas Europos parlamente sieksime ne tik laipsniško pasikeitimo, tačiau sieksime visiškai naujo lygmens, kuriame šie finansiniai interesai būtų geriau apsaugoti. Pane pirmininkė, manau, kad pradžioje vertėtų kolegoms ir tiems, kurie klausosi mūsų posėdžio internetu, priminti, kad 2013 e, metais komisijos nustatytas e, klaidų mastas, e, tiksliau klaidų skaičius siekia daugiau nei 15 700, iš jų 14 170 nebuvo tyčiniai pažeidimai ir likusi 1609 pažeidimai buvo susijęs su sukčiavimu arba įtariamu mėginimu sukčiauti. Bendra e, šių e, pažeidimų finansinė žala sudaro 2 milijardus 140 milijonų eurų. Išlaidų pusėje milijardas 1 e, 160 milijonų ir e, pajamų pusėje 300 e, milijonų. E, iš viso milijardas 840 milijonų buvo patirta žalos dėl nesukčiavimo veiksmų, tuo tarpu likusi suma dėl sukčiavimo. Savo ataskaitoje komisija pažymi, kad 2013 metais e, buvo galima kalbėti apie tam tikrą susitelkimo poslinkį, kuomet komisija daugiau dėmesio skyrė tyčiniams e, sukčiavimo atvejams, tikščiams pažeidimams, atsižvelgdama į tai, kad piliečiai vis didesnį susirūpinimą reiškia dėl to, kaip jų pinigai yra leidžiami ES ir naudojama naudojami. Čia dar norėčiau paminėti tai, apie ką kalbama pranešimo pirmosiuose pastraipose, kur parašyta, kad kiekviena valstybė narė moka savo įnašą į ES biudžetą vadovaujantis bendrais kriterijais, todėl kiekvienos valstybės narės piliečių, piliečių dalis ES biudžete yra vienoda nepaisant to, e, pripažįstant būtinybę daugiau dėmesio ir išsamiau tirti sukčiavimo atvejus, panaudojant ES lėšas. Aš manau, kad reikia nemažiau dėmesio skirti netyčiniams e, pažeidimams ir klaidoms, kurie nesusiję su tyčia. Vien dėl to, kad jų apimtis yra daug didesnis ir finansinė žala taip pat santykinai didesnė. Tačiau taip pat e, reikia suvokti, kad e, šie netyčiniai pažeidimai e, taip pat rūpi šimtam tūkstančių, šimtam tūkstančių ir milijonams piliečių, kurie norėtų tinkamai pasinaudoti ES lėšomis, tačiau arba nesugeba uh, to padaryti tinkamai, arba negauna pakankamai informacijos, arba negauna pakankamai e, paramos, siekdami tinkamai pasinaudoti ES paramą. Komisijos ataskaitoje yra dar e, daugiau skaičių, kurie verti paminėti, pavyzdžiui, kalbant apie pajamas, 62 procentai 62 procentais atveju iš muito mokesčių buvo gaunamos pajamos, kurios um, tabdavo nuosomis Europos Sąjungos lėšomis iš karto, tą reikia paminėti, tačiau kartu reikia paminėti rimtą problemą, tai yra uh, nelegalę, ne, nelegalų dideliais mokesčių tarifais apmokamų prekių gabenimą, dėl kurių, pavyzdžiui, ES biudžetas patiria didelių nuostolių, turi pirmiausiai omenyje nelegalę nelegalų cigarečių gabenimą, cigarečių kontrabandą, dėl to ES kiekvienais metais patiria maždaug 10 milijardų eurų nuostolių. Ir e, šie mastai tikrai verčia susirūpinti, kalbant apie išlaidas. Reikia pabrėžti, kad kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkija, žuvininkystėje, ypač e, pastarysis metais galbūt e, dėl tam tikrų priežasčių sąjungos politikos srityje pažeidimų mastas yra labai didelis. Aš e, nesigilinsiu dabar į smulkmenas, <clears throat> Tinkamą informaciją galite rasti tiek komisijos ataskaitoje, tiek e, jos prieduose ir tie, kurie norėtų išsameu susipažinti, gali tą padaryti. Tengi kiekvienoje srityje pažeidimų ir klaidų mastas yra toks, kad reikia imtis kažkokių veiksmų, siekiant keisti padėtį. Taip pat reikia pastebėti, kad 2000, nuo 2013-2013 metų dėl komisijos papildomų e, veiksmų, atitinkamų patikrų, <clears throat> apie kurias nebuvo iš anksto informuojama, dėl bendradarbiavimo pagerėjimo su valstybių narių atitinkamos tarnybomis, aptiktų klaidų skaičius e, smarkiai išaugo, O kalbant apie priemonės, kurios yra siūlomas, čia, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti svarbų dalyką, bent jau mano nuomonė, šiam e, pasiūlymui turėtų daugiausiai dėmesio kolegos skirti. Tai yra būtinybė E, pristatyti ES institucijas, ypač komisiją, ne tik kaip instituciją, kuri gali pritaikyti sankcijas už netinkamai panaudotas ES lėšas, tačiau taip pat ir kaip institucija, kuri padeda jas geriau panaudoti, nes daugumoje atveju tie, kurie naudojasi ES paramą, norėtų daryti tą tinkamai. Aš nemanau, kad didžioji dalis klaidų pasitaiko dėl ne, tam tikrų kriminalinių paskatų, todėl visų institucijų, visos institucijos, įskaitant ir Europos parlamentą, turėtų stengtis padėti e, ES biudžeto lėšas panaudoti tinkamai. Pranešime taip pat atkreipimas dėmesys į skirtingas atsiskaitimą už ES paramą sistemas valstybėse narėse. Dėl to labai sudėtinga pagerinti, palyginti, atlikti palyginamąją rezultatų analizę, todėl ir čia sitie pateikiamas pasiūlymas e, skurti tam tikrą duomenų banką komisiją, tam, kad būtų galima apibendrinti geriau, e, apdoroti gaunamą informaciją e, ir nustatyti pažeidimų bei klaidų mastą geriau. To domenų banko e, paskirtis galėtų būti e, siekis pritaikyti tinkamas priemonės, nustačius pažeidimus ir klaidas, o kita paskirtis galėtų būti tinkamas objektyvus problemos masto įvertinimas ir nustatymas valstybėse narėse. Jau anksčiau minėjau, e, kad Galbūt e, egzistuoja toks šališkas vertinimas, e, kad ši problema daugiau būdinga naujoms valstybėms narėms. Aš nenoriu neikti, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra rimtų problemų ir jas būtina spręsti, tačiau tikrai nemanau, kad e, pats vertinimas yra atliktas labai objektyviai. Taip pat reikėtų teikti daugiau paramos administracinių gebėjimų stiprinimui, kvalifikacijos kelimui darbuotojų. Taip pat labai svarbu e, numatyti būdus, kaip tie atitinkamuose mokymuose dalyvavę valstybės tarnautojai galėtų ir toliau būti išlaikomi ir dirbtų atitinkamose struktūrose, nes dažnai jie po e, tokių mokymų palieka valstybės tarnybą, išeina dirbti į privatų sektorių, kalbant apie atitinkamą vertinimą įplaukų ir įmokų ir taikymo principo pagal įmokų apskaičiavimą pagal bendras nacionalinės pajamas valstybių narių. Čia reikėtų galbūt atsižvelgti į nedeklaruotos šešėlinės ekonomikos mastą valstybėse narėse ir apie kitas priemonės pagalvoti. Čia turiu omenyje pirmiausia septintąją pastraipą pranešimo. Yra ir keli aspektai susiję su baudžiamosios atsakomybės taikymu nustačius sukčiavimo atvejus. E, čia reikia atitinkamų teisės aktų Europos Sąjungos lygių ir reikia įgaliojimų Europos Sąjungos generaliniam prokurorui. Aš nenoriu kartoti ankstesnių pranešimų nuostatų, ypač todėl, kad pirmiausia, manau, jog reikėtų stengtis e, pirmiausiai žmonėms geriau paaiškinti, kaip tinkamai pasinaudoti ES paramą ir turint omenyje tas nusikalstamos veiklos poveikį ES biudžetui ir atsižvelgiant į tai, kad mūsų visuomenė ir piliečiai vis daugiau dėmesio skiria atskaitomybei, skaidrumui ir e, iš esmės atmeta sukčiavimą ir korupciją. Tai reikėtų stiprinti dar labiau tokią e, atmosferą ES visuomenė ir suteikti atitinkamus įgaliojimus ES generaliniam prokurorui. Taigi dar kartą noriu kreipti dėmesį, kad būtina imtis prevencinių iš ankstinių veiksmų šioje srityje ir taip pat ataikyti sankcijas. Taip pat noriu kreipti dėmesį į e, regionų plėtros komiteto parengtą atitinkamą nuomonę šiam pranešimui. Regionų plėtros komitete buvo parengta nuomonė šiam pranešimui ir joje pateikiamas dvi rekomendacijos. Pirmoji tai yra paskatinti valstybės narės išvengti nereikiamų komplikacijų ir e, raginant jas e, teikti išsamesnės ataskaitas apie tiek pažeidimo mastą, tiek teikiamos paramos mastą. Ir antroji rekomendacija, jos išsamei nepristatysiu, kadangi jinai iš esmės atitinka mano anksčiau siūlytas mintis dar prevencinių veiksmų. Baigdamas norėčiau paminėti vieną tarnybą, kuri nesiniai buvo įsteigta ir kuri turėtų būti mūsų remiama. Tai yra administracinių gebėjimų stiprinimo kompetencijų centras, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad uh, <clears throat> būtų parengtas, e, būtų teikiama geresnė parama, siekiant geriau tinkamai panaudoti ES e, paramos e, lėšus, ypač dalyvaujant viešosiuose pirkimuose. Ši nauja institucija galbūt dabar tik tai pradeda veikti, tačiau mano vertinimu šis kompetencijų centras turėtų siekti būti lygiai toks pats veiklus ir veiksmingas kaip ir OLAFO tarnyba, kuri kovoja su sukčiavimu. Ir dviejose paskutinėse pastraipose kalbama mano pranešimo apie OLAFO vaidmenį. Kaip matote, formuluotės čia pasirinktos labiau paskatinamojo pobūdžio, bendro pobūdžio, aš galbūt būčiau nusteikęs ir kritiškiau vertinti Olafo veiklą, galbūt sulauksime atitinkamų pakeitimų, kurie tikrai nusipelnytų dėmesio ir pirmiausiai čia kalba eina apie Olafo priežiūros komiteto naują pirmininką, kuris buvo išrinktas prieš keletą dienų, taigi reikėtų pažiūrėti, kaip priežiūros komiteto santykiai su Olafo vadovybė toliau vystysis, tačiau, kaip jau minėjau, E, atrodo, kad iki lapčio 28 dienos e, galima teikti pakeitimus. Ir aš raginčiau kolegas siekti e, kompromiso tam, kad galima atsižvelgti į kuo didesnį skaičių visų pakeitimų. Ačiū. Ačiū, ponai Pirinski. Na, daugiausia atveju reikės galbūt balsuoti, nes kai kuriais klausimais jūs neatstovaujate Vidinio kontrolės komiteto nuomoniai auditorumo narys Pams Balko paprašė žodžio. Prašau. Madam Gressle, maybe uh, we are wrong because I am here. Pone Greslė, aš šiaip jau norėjau pasisakyti dėl atsinaujinamųjų energijos šaltinių. Uh, Taip, atsiprašau. Petris Savarma dabar prašo žodžiu. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcijos ir e, ponios Makovei šešėlinės pranešėjos vardu kalbėsiu. E, ponia Makovei atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdyje bet e, vėlgi ji e, kitais reikalais užsiemusi ryšium su e, prezidento rinkimais Rumunijoje. Pirmiausia, ačiū ponė pirmininkė ir norėjau perduoti ponios Makumiai mintis tam tikrais čia aptariamais klausimais. Pirmiausia, didesnį dėmesį skiriant pažeidimams, kurie atliekami sukčiaujant, tai šešėlinė pranešėja nori pabrėžti, tokių pažeidimų sukčiaujant atveju, atveju daugiau kaip 600 atvejų, 6000 atvejų, tai yra dalis tik tai iš daugiau kaip 15 tūkstančių visų atvejų. Ir šiaip jau daugiau yra vis dėlto pažeidimų nesukčiaujant Tad šituo požiūriu ponia Makoviai pritarė e, komisijos e, minčiai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti į pažeidimus sukčiaujant, teikiant ataskaitas. Be to, dar ponia Makoviai pritarė komisijos pasirinktam keliui dėl mokėjimų sustabdymo nes iš tikrųjų tas klausimas tebeliek, tebe, tebe, tikrai tebe, tebe kelia daug išbandymų, ypač kalbant apie pažeidimus susijusius su sukčia, sukčiavimu. Ir tokiu būdu tikrai reikėtų geriau apsaugoti mok, mokesčių mokėtojų e, pa, pinigus. Dabar dėl tiesiog e, sankcijų. Ne visos valstybės narės turi pakankamai išteklių tam. Ta mes turėtume suvokti nuo pat pradžių. Ir dabar komisijos ataskaitoje rašoma, kad kai kurios valstybės narės labiau taiko finansinius pakoregavimus, nesigriepdamos, e, tiesiog baudži, netraukdamos e, pažeidėjų baudžiamojon atsakomybėn. Bet kita vertus, mūsų, e, bet tokia veikla iš tikrųjų skatina sukčiauti. E, Ir todėl šiaip jau tos rekomendacijos, kurias komisija teikia, jų laikosi nacionalinės institucijos. Ir pranešėja pasigenda, kad nėra tikslių duomenų būtent apie tai, kiek buvo nubausta e, už e, pažeidimus susijusius su sukčiavimu. Tačiau reikėtų vėlgi būti ambicingesniems toliau e, padirbinėjimo kontrabandos atvejai. Čia e, šeš, šešėlinė pranešėja e, ypač didelį dėmesį skiria kovai su, e, su pažeidinėjimu ir, ir neteisėtais įvežimais įgyvendinant programą. Dabar dėl AFKOS vadinamųjų kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų, kurie, kurios dabar steigiamos pagal naująjį 13 e, metų e, reglamentą. E, tos kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos užtikrina koordinavimą ir pranešėja tikrai pritarė raginimui komisijos ataskaitoje, kad visos valstybės narės tokias tarnybas įsteigtų. Bet kita vertus reikėtų pasigilinti ir į tai, kaip valstybės narės e, organizuoja tokias tarnybas. Čia yra daug nevienodumų. Ir galutinė pastaba dėl skaidrumo kad reikėtų numatyti daugiau skaidrumo, nes tai iš tikrųjų raktas, nustatant sukčiavimo atvejus, ir todėl šešėlinė pranešėja mato, mano, kad komisija turėtų sukurti sistemą, kurioje e, būtų tiesiog viešinami visi ES e, fondų lėšų gavėjai. Ir vėlgi visos valstybės narės turėtų pateikti standartizuotą informaciją apie tai bent vieną oficialių ES kalbų. Labai ačiū, aš pati užsiregistravau kalbėti, kadangi jau kurį laiką stebiu šią temą. Aš tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad PIF 2013 metų ataskaitoje yra tam tikrų ypatybių, e, nes e, nieko nebuvo, nebuvo atsižvelgta į mūsų 2012 metų tinkamą pranešimą dėl atitinkamų judėjimo sistemų ir tikrai keista, kad komisija e, į tai netkreipė jokio dėmesio, galbūt dėl specialių priežasčių, jeigu, nenorė, jeigu taip norėčiau, kad e, kas nors jas įvardintų. Taip pat 69 pastraipa, e, kurioje nieko nekalbama apie mūsų kritišką, kritiškai vertinamą Olafo veiklą, taip pat ir PIF ataskaitoje apie tai nieko Neskalbu, nekalbama ypač turint omenyje statistinių duomenų patikimumą, dėl kurio mes kėlėme nemažai klausimų, dėl to labai apgalestauju ir noriu mūsų pranešėjui pasakyti, kad 28 pranešimo punktas susijęs su Olafo veikla, siekiant pagerinti apsaugą nuo sukčiavimo. Man šios nuostatos kol kas nėra priimtinos, Na, atkreipsti pranešėją dėmesį į tai, kad pranešime e, yra nuostatos nesuderinamos su likščiolinio parlamento veikla. Pač 24, 24 punkte e, Olafas raginamas e, su komisija yra raginama nenutraukti finansinio mokėjimo. E, aš manau, kad tai tikrai nesudarinamos finansinių interesų apsaugoje. Prašau kolegos, šias nuostatas galbūt peržiūrėtų, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, klaidų ir sukčiamo e, atveju padidėjimas 76 procentais yra labai rimtas rodiklis, nes 76 procentai tai tikrai nėra nieko. Ir reikėtų tai atkreipti dėmesį, todėl manau, kad reikėtų dar parengti kelis pakeitimus, kuriuose būtų įvertinami šie skaičiai ir šis mastas. E, Ar tai reiškia, kad e, ekonomikos ir finansų krizės metu sukčiauti tapo dar lengviau nei iki jos? Ar tai reiškia, kad e, griežčiau dabar įmama kontroliuoti? 61 punktą kalbama apie tai, kad valstybės narės e, galbūt turėtų taikyti skirtingą griežtumo mastą. E, atitinkamų pažeidimų atveju, ką tai turėtų reikšti. Aš pasisakau už tą bendro domenų banko įsteigimą. Tačiau jeigu mes neįvardinsime šalių, kuriuose pasteko daugiausiai pažeidimų, tai tikrai nieko nepasieksime, remdamasi savo dešimties metų darbo patirtimi. Galiu Jums pasakyti, kad e, mandagumas ir draugiškumas gerų rezultatų arba jokių rezultatų net neša, taigi tik tai statymas prie gėdos stulpo. Uh, galėtų situaciją pakeisti, todėl 18 punkto nuostatas reikėtų atinkamai pakeisti. Aš teiksiu savo pakeitimus dėl šio punkto, nes manau, kad šiuo punktu galime pasiekti, kad parlamento nuomonės būtų labiau paisoma ir būtų užtikrintas tam tikras nuoseklumas siekiant apsaugoti finansinius interesus, daugiau nematau norinčių kalbėti, kas norėtų kalbėti komisijos vardu, atsiprašau, pons De Jong. Dar prieš tai, ačiū Inga. Pranešimas penktas tinkamai, guoja e NGO frakcijos vardu, norėčiau kelias pastabas išsakyti. Pirmiausiai, kalbant apie tos bendruosius skaičius, <clears throat> tai e, tas padidėjęs klaidų mastas galbūt e, susijęs su griežtesnė e, kontrole ir priežiūra. <clears throat> Komisijos ataskaita viena vertus taip pat teigiama, kad šiems veiksmams buvo skirima daugiau lėšų. Ir tiksliau bendras lėšų, paramos lėšų skaičius padidėjo ir jų panaudojimas buvo geriau prižiūrimas ir kontroliuojamas. Tačiau manau, kad čia mums trūksta papildomas informacijos, papildomų skaičių, statistinių duomenų, kurios turi pateikti valstybės narės komisijai, nes e, šioje srityje mes tikrai negalime paprasčiausiai susitaikyti su tuo, e, kad nežinome, iš kur šie skaičiai atsirado. Kitas aspektas, kuris e, susijęs e, su sukčiavimu. Komisija savo ataskaitą taip pat kalba apie tai, kad lėšų skiriama daugiau ir daugiau programų finansuojama. Ir kuo daugiau programų finansuojama, tuo didesnė tikimybė, kad pasitaikės sukčiavimo atveju, pasitaikės klaidų. Taigi, kokių priemonių galima imtis tam, kad būtų galima racionaliau finansuoti įvairias programas ir uh, užtikrinti paprastesnę lėšų panaudojimo kontrolę. Kalbant apie 20 pranešimo punktą, aš pateiksiu atitinkamą pakeitimą, siekiant daugiau dėmesio atkreipti į korupcijos mastą, nes korupcija arba viena iš problemų susijusių su korupcija yra ta, kad atitinkamas ataskaitų teikimas jungtinėms tautoms yra pakankamai taisytinas ir komisijos narė Malstrom taip pat komisijos vardu yra teikdama savo ataskaitą galbūt ne visapusiškus duomenys pateikia jungtinėms tautoms. 28-29 pranešimo punktai, kuriuose kalbama apie Olafą, <clears throat> mano vertinimu yra iš kitos planetos, turint omenyje, kad e, mūsų komiteto požiūris yra visiškai kitoks į Olafo veiklą ir čia aš noriu pabrėžti taip pat ir ponios Makovai pateiktas pastabas. Olafo vardu kalbės ponė Nicijonė dabar, prašau. Uh, Brangi pirmininkė, garbimieji komiteto nariai, ponios ir ponai, mano direktorius Giovannis Gessler negali dalyvauti posėdėje dėl to, kad jis yra misijoje, bet to uh, direktoriaus pavaduotoja kita irgi negali dalyvauti, o aš vadovauju antram skyriui, aš kaip tik uh, su kolega Andrėja Bordonė atsakom už šios, šio pranešimo paviešinimo. Tad e, mano kolega vadovauja trečiam skyriui E, kuris, kuris atsako už ryšių tarp institucijų palaikymą. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį e, išsamų pranešimą, kuriuo įvertinamas komisijos 2013 metų pranešimas. Taip mes pritarėm e, išvadoms ir kartu pritarėm tam, kas buvo pasakyta dėl komisijos kovos su sukčiavimu strategija ir kartu, ir kartu, e, kad pasiekta gerų rezultatų per bendras e, muitinės operacijas. Dabar bendras skyrius, pirma dalis. Tai ji labai e, dera su E, ankstesnėmis Europos e, parlamento e, ataskaitomis, pranešimais, ten, kur kalbama apie dėm, didesnį dėmesį pažeidimams sukčiaujant ir kartu tokių atvejų mažėjimui. Uh, ir kartu vėlgi e, santykių tarp pažeidimų, sukčiaujant pažeidimams, nesukčiaujant, tai yra tokių atvejų skaičius mažėja, kadangi valstybių narių sistemos dabar geriau veikia. Priminsiu kai ką, per pastaruosius trejus metus Olafas komisija ir valstybės narės jau ėmėsi nemažai iniciatyvų, kaip kad e, sakoma e, pačiame pranešime, tam, kad būtų galima nustatyti geriau sukčiavimo atvejus. Thank you Tad e, vėlgi e, nuo to reikėtų pradėti. Ir dabar e, ats, pakomentuosiu keletą, keletą jūsų specifinių dalykų. Šešioliktas punktas. Dėl to, kad valstybės narės pranešinėdamos apie pažeidimus sukčiaujant ir nesukčiaujant, jos laikosi skirtingos metodologijos. Uh, Tai dėl to štai ką galiu pasakyti, kad e, yra duomenų bazės, e, kurios jau buvo kūriamos nuo reglamento įdėgymo, bet to nuo, met, e, nuo spalio atsirado naujas sukčiavimo nustatymų valdymo mechanizmas, E, kuriuo jau galėjo naudotis valstybės narės tam, kad būtų galima suderinti tiesiog sukčiavimo nustatymo ir pranešimo apie jį e, veiklą. 18 punktas. Dabar, dabar tie skaičiai rodantis e, nustatytus pažeidimus, tai susiję su valstybių narių ne visai veiksmingomis sistemomis Tačiau atsižvelgiant į praėjusius metus, matyti, kad komisija kelia nerimą tam tikrų valstybių narių informaciją apie tai esą nėra pažeidimų, nulinis pažeidimų skaičius. Komisija pateikė PIF e, pranešimą remdamasi oficialiais valstybių narių e, duomenimis e, pagal tam tikrus sektorinius įsipareigojimus. Tačiau kai, taip, kai kurios valstybės narės visai nepraneša apie sukčiavimo atvejus arba labai nedaug apie jų, apie jų praneša, ypač apie e, biudžeto lėšų panaudojimo e, klausimus. Tad tai neramina ir dabar komisija jau vertina e, konkrečią e, tokio įtariamo e, sukčiavimo atvejų nustatymo praktiką. Ir komisija ėmėsi iniciatyvos e, dvišalių pagrindų spręsti tokią problemą. Na ir dabar tai, kad galbūt ne iki galo pranešame apie sukčiavimo atvejus, E, tai jau buvo spre, išspręsta teigiamai e, sanglaudos politikos rėmuose ir čia Graikijos e, institucijos buvo reikalus susijusios, nes 12 metais Graikijai buvo kaip tik pateiktos rekomendacijos, jog jų institucijos ne iki galo praneša apie sukčiavimo atvejus. Toliau, 19 punktas. Tai taip mes pritarėm pranešėjų ir manytume, kad Europos prokuratūros e, steigi, įsteigimas ir kartu direktyvos prieimimas, direktyvos dėl kovos su sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis iš tikrųjų turi didelį poveikį sukčiavimo kontekste. Ir dabar Čia yra skirtumai tarp komisijos, komisijos ataskaitų uh, šių, už 13 metus palyginti su uh, ankstesniais metais. Tad uh, dabar Taip, dabar visos rekomendacijos atsidūrė viename skyriuje ir vėlgi tai atsižvelgta į jūsų parlamento tiesiog pastabas, kurias jūs išsakėt praeitį. Šiaip aš, aišku, suteiksiu žodį ir savo kolegoms, kad šie atsakytų į konkrečius klausimus. O pati atsakysiu į klausimą apie, apie tai, kad dėl Europos parlamento rezoliucijos e, dėl pranešimą už 2012 metus, už tai, už tai e, esą mes nesilaikėm jos. Bet jūs iš tikrųjų gavot mūsų pastab, pastabas apie jūsų rezoliuciją parengtą už 11 metų uh, pranešimą. O dėl 15 metų, tai aišku, komisija atsižvelgs į jūsų rezoliuciją, kurią jūs parengėt dėl 12 metų pranešimo. Ši rezoliucija buvo priimta e, tik balandžio mėnesį, jeigu aš neatsimenu, jeigu aš prisimenu teisingai. Ir kaip tik todėl ta rezoliucija dar neminima mūsų pranešime, nes kai mes jį rengiam, uh, tai mes jau buvom gerokai pažengę. O tam, kad parengtume pranešimą, tai mes palaikom glaudžius ryšius su valstybėmis narėmis. Ir, ir t, t, kai rezoliucija buvo priimta, tai e, mūsų to pranešimo projektas jau buvo parengtas. Mes negalėjom atsižvelgti į rezoliuciją. Tad dabar žodį suteiksiu e, kolegai Andrėja Burdonį Gal jis norės e, pakomentuoti, atsakyti į klausimą susijusi su duomenimis. Prašom, ponė Bardoni. Thank you, Chair. Uh, sorry for the delay. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad truputį dvėjojom už pertraukėlę. Taip mes suvokiam, uh, apie ką buvo kalbama. Dabar dėl statistinių duomenų patikimumo, statistinių duomenų, kurie pateikiami BIF ataskaitoje. Ir norėčiau pabrėžti štai ką. Mes iš tikrųjų nuėjom labai ilgą procesą, turiu galvoj pastaruosius metus, ilgą procesą gerindami statistinių duomenų padėtį, kuriais rengamos paprastai BIF ataskaitos. Ir čia vėlgi sutarėm su valstybėm narėm dėl bendros praktikos, apibrieščių ir kaip Mes, aišku, patys pripažįstam pranešime, kad reikia labiau, geriau derinti duomenų teikimo tiesiog procesą. Bet tai irgi susiję su valstybių narių, mm, su ES fondų lėšų valdymo sistemomis. Ir dabar du, du didžiausi išlaidų sektoriai žemės ūkis ir sanglauda, tai čia iš tikrųjų decentralizavimas yra jau tikras dalykas. To buvo siekiama, nes tokiu būdu norėta tiesiog užmėgsti tiesiog gesnius ryšius su tų fondų lėšų gavėjais. Ir dėl to, tada dėl tos tendencijos atsirado daugiau tiesiog subjektų šios, šiuose srityse ir dėl to tada atsirado nepageidautina tokia tiesiog nepageidautinas rezultatas, kad tiesiog dabar laikomasi labai įvairių margų požiūrių. Bet, kaip jau sakiau, per praėjusius metus mes iš tikrųjų nuveikėm nemažai tam, kad parengtume priemonės, gairės, mokymo kursus, tam, kad sunkumai iš tikrųjų nebūtų per e, dideli, kad jie būtų ribojami kuo labiau. Be to, dvišalių pagrindų mes kalbėjomės su valstybėmis narėmis, tomis valstybėmis narėmis, iš kurių e, duomenis e, daugiausia kelia sunkumų interpretuojant. Na ir dabar ta informacija, kurią mes kelbiam pranešime, iš tikrųjų ji yra pakankamai patikima ką tai reiškia. Ypač kai mes kalbam apie pažeidimus, kurie susijęs su sukčiavimu, tai tie skaičiai apie pažeidimus iš tikrųjų atspinti nacionalinių institucijų nustatytus atvejus. Tai nacionalinių institucijų tiesiog darbo rezultatai. Ir kaip tik tada dėl to mes ir parengėm tam tikras rekomendacijas, kurias jūs matot. Na, o dėl to nulinio pažeidimų skaičiaus e, tiesiog tai, kad tam tikros institucijos pateikia nulį pažeidimų, tai mums nerima, tai mums kelia nerima. Ir todėl norėčiau pabrėžti, E, turėdamas galvoj įtariamus pažeidimo atvejus, mes manytume, kad paviešinti skaičiai šiuo metu yra patys patikimiausi. Tai nereiškia, kad tų statistinių skaičių negalima dar būtų gerinti, ne. Bet mes būtent nustatėm tokius faktus ir būtent tų faktų pagrindų mes teikiam rekomendaciją savo pranešime. Galiu užduoti papildomą klausimą. Jeigu jūs e, pateikite statistinių duomenų skaičius, ar pritartumėte man, kad e, pakeisti skaičiai e, suteikia, ar pagal tos skaičius galima daryti pakeistus tam tikrą išvadą, jūs gavote daugiau informacijos ar mažiau? sorry, I, I think we are talking of two different. Manyčiau, mes kalbam apie du pranešimus. Jūs kalbat e, apie Olafo ataskaitą, o aš kalbu apie būtent komisijos ataskaitą apie uh, e, ES finansinių interesų aps, apsaugos padėtį. Bet čia, šiuo atveju, mes kalbam apie informaciją, e, kurią gavom iš valstybių narių, iš nacionalinių institucijų tų, kurios būtent valdo ir tikrina, kaip panaudojami ES fondai, fondų lėšus. Todėl ta informacija, skaičiai apie pažeidimus sukčiaujant, tai reiškia atspindi e, tuos atvejus, kai institucinės e, institucijos, nacionalinės institucijos e, kai jos ėmėsi konkrečių bylų teismuose, tai yra nustatant, ar buvo sukčiavimo atvejų. Tad e, iš jų tie, tie skaičiai. Todėl čia mes ir kalbam apie sukčiavimo atvejų nustatymą ir kartu valstybių narių veiksmų veiksmingumą. Tad mes e, vadovavomės būtent uh, tokios rūšies duomenimis, apie tokius atvejus ir darom tam tikras išvadas. Be to, čia ne pačioj BIF ataskaitoje paminėta, tačiau tai atsispindi e, valstybių, tai yra toje kito, kitos ataskaitos priedė. O dabar nuo PIF ataskaitos 2013 metais, dabar jau mes kalbam apie 2013 e, metų laikotarpį, tai koks e, iš vis e, sukčiavimo atvejų nustatymo lygis. Mes tiesiog įvertinam tuos praneštus atvejus, ir, ir kartu žiūrim, kiek atvejų tiesiog, kiek atvejų E, e, buvo, kai nu, nustatytas, nustatytas sukčiavimo atveju. Tačiau mes kalbam ne vien tik tai apie OLAF atvejus, mes konkrečiai kalbam apie, apie tiesiog bylas, kurių, kurių ėmėsi nacionalinės institucijos. Ir rezultatai šiuo atveju didėja žemės ūkio srityje ir sanglaudos politikos srityje. Ir čia PIF ataskaitoje yra apie tai. Yra punktas 2221, 2.2.2.2 ir vienas du apie nacionalinius išteklius sanglaudos politikoje. Ten kaip tik matyti sukčiavimo atveju žemės ūkio srityje, jų didėjimas, o 7 procentai ir 11 procentų padidėjo tokių atvejų sanglaudos e, fondų lėšų panaudojimo srityje. Tačiau yra tie procentai, kurie atspindi kurie atspindi mm, bylų atvejai, bylų, kuriuose priimtas tam tikras sprendimas, kuriuo e, nustatomas sukčiavimas. Tada atrodo būsiu atsakęs dėl statistinių duomenų. Ja, vielen Dank. Wünscht sonst noch... Labai ačiū, dar kas nors norėtų kalbėti iš komisijos, pusė, iš komisijos pusės regionų generalinio direktorato atstovai pareiškė savo prieštaravimą dėl 24 pakeitimo, dėl mokėjimų sustabdymo ir nutraukimo. E, Teikdami, kad e, stacija nėra tokia, kokios reikalauja parlamentas jau daug metų. Jeigu daugiau niekas nori kalbėti, tai žodis pranešėjai, ponė Pirinski, prašau. Ačiū pirmininkė. Uh, Ačiū tiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Kalbant apie ponios Makovei poziciją, kurią pristatė jos kolega, galiu tik pasakyti, kad 19 punktas e, tiksliai atspindi tai, dėl ko nuogastauja ponia Makovei. Tai yra, yra kalbama apie tai, kad kai kurios valstybės narės netlieka jokio tyrimo dėl sukčiavimo atveju, jie tik tai tos sukčiavimo atvejus identifikuoja. Todėl atitinkama nuostata yra įtraukta į pranešimo tekstą. Kalbant apie 20 pranešimo punktą, kuriame kalbama apie tai, kad vienas iš svarbiausių faktorių yra skaidrumas ir būtinybė užtikrinti, visiškai tam pritariu kartu su AFKO ir manau, kad su ponia Makovėj mes susiderinsime atitinkamas nuostatas ir žinoma kiti aspektai, kuriuos ji pabrėžė, pasakydama, kad dėl jų laikosi kitokios nuomonės, galbūt galėt pateikti savo pakeitimus ir po to jau juos svarstytume ir derintume. Jūs, ponė pirmininkė, dėl statistinių duomenių patikimumo pateikite. Išgirdome tinkamą atsakymą iš e, kitų institucijų. Tikiuosi, kad e, išsiaiškinome visas aplinkybės susijusios su statistiniais duomenimis, o galbūt ir neišsiaiškinome, nes, kaip žinote, ir toliau e, baiminamas, e, skundžiamas dėl to, kad e, statistiniai duomenys ne visiškai atspindi tikrą klaidų ir pažeidimo mastą, taip pat ir dėl sukčiavimo, todėl manau šios rytie dar reikėtų padirbėti, kalbant apie e, statymą prie gėdos stulpo, tai nėra klausimas susijęs su diplomatija, tai klausimas veikiau susijęs su objektyvumu turbūt sutiksite, kad e, jeigu mes e, valstybės e, kritikuotume, remdamiesi ne visiškai objektyviais statistiniais duomenimis, tai mūsų kritikos rezultatai galėtų būti netokie, kokiu laukiame. dėl kitų jūsų kritinių pastabų susijusių su domenų patikimu, aš e, į jas noriu atsižvelgti, e, sutikdamas su tuo, kad e, reikėtų siekti keisti tas tendencijas, kurios dabar įsivyravo atskirose sritise, pavyzdžiui, žuvininkystėje. Kolega uh, iš GUE frakcijos, kuris taip pat dalyvavo diskusiją, pabrėžė, jeigu teisingai supratau, būtinybę griežtinti kontrolę ir griežčiau gyvendinti reglamento nuostatas, e, geriau atlikti tyrimus, parengti tinkamas programas, niekas nebejoja tokių priemonių būtinumu, turėtume jas visokiojopai skatinti. Grįžtant prie e, galbūt esminių pozicijų išsiskirimų atskirais punktais. Aš e, manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti netyčiniams pažeidimams ir būtinybė sustiprinti prevencinius veiksmus, siekiant e, tinkamiau įsisavinti es lėšas, o ne vien tik tai e, taikyti sankcijas, sustabdant mokėjimus. Aš e, dėjau politikos departamento skyriaus ataskaitą pasiimu, kuriame kalbama apie nereikalingą nacionalinės valstybės ataikomų taisyklių sudėtingumą, dėl kurių padidėja E, netinkamo lėšų panaudojimo tikimybė ir klaidų e, tikimybė. Ir mm. nes kai kuriuose valstybės narėse galioja tokios e, es lėšų panaudojimo taisyklės, kurios yra daug griežtesnės nei es teisės aktai, todėl uh, aš paraginčiau, tai yra perlenkėme lasdą šiek tiek, paraginčiau tiek kolegas, tiek jūs, ponė pirmininkė, atkreipti dėmesį į šios aspektus ir paraginti komisiją su valstybėmis narėmis kartu, bendromis pastangomis, kartu taip pat ir e, nepamirštant sankcijų už sukčiavimą, nes e, dėl dabartinės padėties ES institucijų ir visos ES reputacija nukenčia, nes e, nemažai piliečių tikrai norėtų tinkamai panaudoti es parmą, tačiau e, paprasčiausiai objektyvių priežasčių negali tą padaryti. Ir aš tikrai e, prašau kolegų nevertinti mano šios pozicijos kaip ir nelik švelnios pozicijos sukčiavimo atžvilgiu. Aš visiškai pasisakau už tai, kad sukčiavimo atvejais būtų taikomas kuo griežčiausios sankcijos. Tačiau e, aš nemanau, kad e, dabartinėmis priemonėmis, dabartinės priemonės taikydami mes e, elgiamės teisingai. Jūs, pane pirmininkė, minėjote savo patirtį ir aš Taip pat turėjau galimybę kalbėtis su e, žmonėmis, kurie atitinkamas ataskaitas prieš 20 metų bandė pritaikyti praktikoje. Ir jie kalbėjo apie dvi problemas daugiausiai. Tai yra pirma problema - sukčiavimas arba lėšų vogimas ir kita problema yra tinkamas finansinis lėšų administravimas ES fondų lėšų. Taigi galbūt mes turėtume grįžti šiek tiek gal ir prie esminių dalykų ir spręsti būtent šias esminio pabudžio problemas pirmininkė. Norėčiau dar kartą pabrėžti du dalykus. Kolega Virinski, noriu atkreipti sudėmesį į mūsų komiteto paskirtį. Mes negalime laikytis švelnaus požiūrio į sukčiavimą tai neįmanoma. Taip pat galime, e, turime suvokti, kad pažeidimai gali būti e, susijęs su sukčiavimu arba nesusiję, todėl būtina juos tirti, nes neištyrus nebus, negalėsime to išsiaiškinti. Dėl 18 punkto norėčiau išvengti nesusipratimo. Jūs teigiate, kad a, e, a, valst, valstybių e, narių įvardinimo kontraproduktyvios praktikos reikėtų vengti. Aš nežinau kitokio būdo, kaip įvardinti pažeidėjus e, kaip, o, kitais būdais, o ne jų vardu. Hmm. Kalbant apie e, aptiktų arba neaptiktų klaidų statistinių duomenų perdavimą komisijai, tai manau, kad jeigu mes neįvardinsime tų valstybių, kurios nesuteikia tinkamų duomenų, tai kaip mes kitaip galime imtis kokiu nors priemonę, galėtumėte man tai išsame paaiškinti. Atsakymas, jeigu teisingai suprantu, tokioje šalyje kaip Bulgarija aptinkama nemažai pažeidimų ir apie juos pranešama. Ir jeigu tie pranešimai taptų priežastimi labai griežtai kritikuoti tokias šalis kaip Bulgarija, e, kai tuo tarpu kitos šalis, kurios nepateikia atitinkamos informacijos, nors mes nežinome, ar e, ten nėra jokių pažeidimų, būtų už tai giriama, tai aš nesu tikras, ar toks būdas reaguoti būtų pasinkamiausias. Pirmininkė, ačiū už Jūsų paaiškinimą. Dabar perkime prie kito darbo atvarkės klausimo. 2014 metų šeštasis auditorumo pranešimas dėl sąjungos politikos fondų lėšų skirtų atsinaunančiai energijai generuoti panaudojimas ir rezultatai. Noriu pasveikinti mūsų komitete poną Balko ir suteiksiu jam žodį pristatyti šį šią specialią ataskaitą. Prašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kartu pranešėjui bendram. Man labai malonu dabar šiandien jums e, Europos e, auditorumų e, vardu pateikti specialųjį e, specialią ataskaitą numerį 6 2014 metais apie e, būtent sanglaudos politikos lėšų paramą siekiant atsinaujinamų energijos šaltinių tikslų. Tad čia prie e, kartu e, su klausimu susiję ITRE e, ir kartu komitetas, ne vien jūsų. Ir dabar mes norėjom atsakyti štai į tokį klausimą. Ar svarbiausi, svarbiausi tai yra, ar, ar Europos dviejų svarbiausių fondų panau, lėšos pas, jomis pasiekta tikslų. Uh, Antai dabar jau buvo priimta ES, 97 e, metais buvo, e, tai yra e, strategija patvirtinta, kur nustatyti įsipareigojami tikslai ir mes kartu tada įvertinom, kiek pasiekta tikslų per 2007-2013 metų laikotarpį. Dabar praėjusi, pra, buvo kartu priimta dabartinė energetikos politikos programa ir e, vėlgi numatyta bent 27 procentai dalies e, atsinaujinamiesiems energijos šaltiniams ir būtent tas tikslas yra privalomas. Tad E, atsinaujinami energijos šaltiniai, tai būtent saulė, vanduo, biomasė, kiti ir jie labai svarbus tam, kad būtų galima užtikrinti apsirūpinimą energiją ES, kartu mažinant priklausomybę nuo iškastinio kūro ir tam tikrų energijos kitų šaltinių. Bet dabar, dabartiniam sąlygom, kai daromas spaudimas ES ir valstybių narių biudžetams, tai iniciatyvos e, iš tikrųjų irgi galėtų, e, galėtų išeiti į naudą piliečiams tam, kad būtų galima to, tokius energijos šaltinius į, šiaip jau geriau integruoti į dabartinius energijos tinklus. E, Tad e, vėlgi mes vertinam, kaip ES pinigai buvo valdomi, kiek jie valdomi buvo tinkamai. Ir čia paminėtinas 2012 metų e, pranešimas apie e, ES investicijų į atsinaujinamų energijos šaltinių rezultatus. Ir kartu vėlgi mes paskelbėm Liepos mėnesį specialią ataskaitą, tai yra kuria, kurios svarbiausias išvadas aš jums ir pristatau. Na ir dabar mes e, iš tikrųjų vertinam, ar e, mūsų patikrintais projektais pasiekta gerų rezultatų ir ar tie projektai įgyvendinti, ar iš tikrųjų įdėkti e, įrenginiai, ar iš tikrųjų pasiekti energijos tikslai. E, bet to vertinom, ar projektais kartu pasiekta, prisidėta prie ES 2020 tikslų pasiekimo. Mūsų pagrindinė išvada tokia - kaštų efektyvumas e, ir projektų rezultatai. Ir tai matysite mūsų ataskaitos 26 punkte ir 25 išnašui su jie susijusium. Tad išlaidų efektyvumas yra svarbus tam, kad tai yra vertinant vėlgi veiklos rezultatus. E, ir dabar mūsų e, auditorumai nus, e, pateikia tokias išvadas. Pirmiausia, dabar matyti, kad 21 pro, projektas, kur, kuriuos mes įvertinom, iš tikrųjų jais pasiekta e, šiaip jau svarbiausių tikslų, nebuvo vėlavimuose ar papildomų išlaidų įgyvendinant šituos projektus. Bet to įrenginiai buvo įdėkti ir jie nekėlė jokios rizikos, turint galvoje jų techninį tvarumą, tai tokia viena išvada yra antra išvada. Dabar e, dėl atsinaujinamųjų energijos šaltinių įtraukimo į dabartinius tinklus, čia vėlgi yra tam tikrų tar, trikdžių. Trečia išvada - viešųjų pirkimų E, procedūros ne visada buvo skaidrios ar veiksmingos, ne visada pagal jas buvo atrenkami e, tinkamiausi projektai e, išlaidų prasme. Ir čia vėlgi išlaidų efektyvumas kelia susirūpinimą. Ketvirta, energijos tikslai beveik iki galo, iki galo pasiekti aštuonių projektų atveju ir vėlgi ats, jie dėrėjo su tam tikrom prognozėmis. Tik tai 13 projektų atveju čia vėlgi kalbama tik tai apie patikimus rodiklius. Toliau penktas, penkta išvada. Dabar e, šiaip jau rezultatai siekiant e, Europos 2020 tikslų buvo nepakankami, turint galvoje e, išlaidų veiksmingumą. Nacionalinių institucijų veiklos programuose nėra paaiškinimų, kaip ES lėšomis būtų galima pasiekti atsinaujinamų energijos šaltinių tikslų. Tam ir kartu e, nebuvo tinkamai atlikta, ne visais atvejais atlikta tyrimų. Ir paskutinė išvada. Dabar e, vėlgi mes nustatėm, kad e, buvo pasiekta tik tai ribota pridėtinė vertė E, kurią sukūrė tokie projektai, palygint su valstybių narių alternatyviais veiksmais. Na ir dabar vėlgi čia remti veiksmai, kurie, e, kuriais vėlgi nesukurta iki galo ekonominių paskatų. Ir dabar ir kartu ES e, lėšomis tam tikrais atvejais pakeičiamos e, privataus sektorių, sektoriaus e, lėšomis. Antai keturi iš penkių vėjo energijos projektų buvo juos galima įgyvendinti buvo galima įgyvendinti mažesnėmis tam tikromis dotacijomis. O tam tikrais atvejais ES lėšos uh, iš tikrųjų buvo laikomos kaip kokybės ženklas. Dabar šalyse, kuriuose yra nedaug patirties šiame sektoriuje, tai ES lėšos sukūrė didesnę pridėtinę vertę jais pagerinta ekonominė veikla, kokybė ir kartu tai buvo katalizatorius pritraukiant kitų fondų lėšų. Be to mes darom išvadą, kad e, pridėtinė vertė e, vis dėlto buvo ribota siekiant Europos e, atsinaujinamųjų šaltinių bendrame energijos šaltinių kontekste tikslų daugeliu atveju, e, vėlgi, kaip pasakyta, įgyventinant projektus, nebuvo papildomų lėšų ir nebuvo vėlavimų, renginiai įdėkti laik, laiku, tačiau buvo tam tikrų problemų dėl įgyvendinimo ir veiklos vertinimo rodiklių. Apie tai bus kalbama, apie rodiklius bus kalbama kartu kokobu, buvo kalbama kokobu komitete prieš porą savaičių, kai buvo vėlgi kalbama apie mūsų metinę ataskaitą vertinant rezultatus pasireiškia ir kitos, kiti silpnumai, kaip antai projektų atrankos procedūros. Tad vėlgi du dviem trečdaliais atvejų e, tų visų įvertintų projektų kaštų efektyvumas, efektyvumo principo nebuvo tinkamai laikomasi. Tai iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti kartu, e, žvelgiant į 14-20 metų laikotarpį. Ir mes rekomenduojam štai ką komisijai ir valstybėms narėms. Pirma rekomendacija Komisija rengdama gairės, e, kaip atrinkti projektus, įvertinti jų tinkamumą finansuoti, komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų laikomasi kaštų veiksmingumo principo, kad tiesiog projektai būtų vertinami e, tiesiog vertin, įvertinant konkrečius e, poreikius ir kiek jie atitinka 2020 tikslus. Komisija turėtų skatinti kad valstybės narės sukurtų reglamentavimo pagrindus tokiems atsinaujinamiesiems energijos šaltiniams ir, ir pasirūpintų, kaip juos geriau įtra, į, į, į, integruoti į energijos e, tinklus. Ir antra rekomendacija skirta valstybėms narėms valstybės narės, e, remdamosi e, komisijos gairėmis, turėtų vėlgi laikytis kaštų veiksmingumo kriterijus, atrinkdamos projektus ir be to jos turėtų geriau pasirūpinti projektų įgyvendinimu, stebėjimu ir vertinimu. Tad, e, ponė pranešėjau, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Vielen Dank, Herr Balko, für die Präsentation dieses Berichtes. Der Berichterstatter des Parlaments ist Herr Poch. Labai ačiū už tai, kad pristatėte pranešimą. Pone Poch, tikiuosi gerai ištariau Jūsų pavardę, prašau. Labadiena. E, Labadiena, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteikėt žodį. Uh, ponė pirmininkė, brangus kolegus. Aš labai trumpai norėčiau pakalbėti apie šią ataskaitą. Pirmiausia, aš, ačiū auditorumams už ataskaitą. Iš tikrųjų, e, jie labai naudinga bus tiek komisijai, tiek parlamentui. Tiesiog matom, kiek atsinaujinamųjų energijos šaltinių, e, šaltinių padėtis patenkinama įvertintos kelios valstybės narės ir matytume, kad kai kurios šios įvertintos valstybės narės buvo gerai pasirenkusios, nebuvo e, didesnių tiesiog išlaidų viršymo ar e, tam tikrų vėlavimų. Visi suplanuoti įrenginiai buvo įdėkti kaip planuota. Tik tai vienu trečdaliu atveju buvo nustatyta tam tikrų pažeidimų, klaidų susijusių su e, planavimu ir kartu nustatyta, kad tam tikrais atvejais nepakankamai, nepakankamai aiškus buvo uh, rodikliai. Be to dar keletas rekomendacijų, kurios minimos mano pranešime. Išlaidų veiksmingumas turėtų būti svarbiausias principas, e, vėlgi skiriant lėšas iš regioninės plėtros ir sanglaudos e, fondų. Tad valstybės narės turėtų užtvirtinti kad e, vėlgi būtų tinkamų pajėgumų naudotis e, tokiais atsinaujinamosios energijos šaltiniais ir jų įtraukimų į energijos tinklus. Be to, komisija kartu nustatė stabilų pagrindą finansuoti atsinaujinamųjų energijos e, šaltinių panaudojimą per ateinantį laikotarpį, tai irgi atkreipė dėmesį auditorumai. Na ir baigdamas turiu pasakyti, kad komisija lankščiau ir skubiau turėtų reaguoti į konkrečius poreikius. Pavyzdžiui, kai reikia renkti konkrečias veiklos programas, to kol kas dar pasigendama ir ataskaitoje pranešime apie tai aiškiai kalbama. Tai dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Kolega Voganas paprašė žodžio dėrė, kaip prašau. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai ir auditorumams. Mano komentarai galbūt daugiau skirti auditorumams, o ne pranešėjai. Atrodo, kad šis pranešimas yra dviprasmiškas. Jame yra gerų dalių, kuriuose kalbama apie lėšas, kurios buvo panaudotos sėkmingai pasiekus rezultatų. Taip pat pranešime minite, kad e, projektai didesnė daly buvo įgyveninti laiku, nekainavo, kaina nebuvo smarkiai padidinta, tačiau <clears throat> nedaug informacijos e, pateikėte apie tai, kokie rezultatai buvo pasiekti gyvenant projektus. Aš manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į lėšų panaudojimo veiksmingumą. Uh, ir rezultatus. Ir nors jūs apie tai trumpai kalbate, iš tiesų pranešime pasigendame e, aiškios informacijos apie tai, kiek gyvenant šios projektus buvo e, pagyvinta ekonomika, sukurta naujų darbo vietų arba bent jau sumažintas oro atmosferos užterštumas. Galbūt galėtumėte daugiau informacijos apie tai pateikti, tai būtų naudinga arba uh, Galbūt e, turėtumėte paminėti, kad ateityje reikėtų į šios aspektus atkreipti daugiau dėmesio. Taigi šiame pranešime galbūt reikėjo šiek tiek daugiau dėmesio skirti e, veiksmingumui ir pasiektiems rezultatams. Pane Laba, Labadajov. Že mě to dovolíte. E, moje země dnes slaví stále. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mano šalyje yra valstybinė šventė. Noriu Jums priminti 21-asios Velvetinės revoliucijos Čekijoje metinės audito rūmų atstovas ir pranešėjas 89 metais dalyvavo tose įvykiuose, taigi nepamirškime šios datos, tiek būtų asmenio pabudžio informacijos dabar apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai yra labai įdomi tema. Norėčiau padėkoti ponui Poche už šį pranešimą. Kadangi tema yra labai svarbi. E, ypač buvo svarbi 7-13 metų daugiametį finansinį programą, kadangi tos, tos programos metu finansuojami projektai nebuvo labai smarkiai susijęs su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, taigi tikiuosi, kad tokio pavadžio projektai susilauks daugiau dėmesio per naują daugiametę finansinę programą. Auditorumų stovų noriu paklausti, ar galėtumėte įvertinti, kokie ES skirtos paramos skirimo metodai buvo patys veiksmingiausi ir kokiu mastu ši parama buvo susijusi su sanglaudos politikos priemonėmis ir nacionalinės politikomis ir ar tas tarpusavio santykis buvo naudingas. Ačiū ponui Balko žodis. Labai ačiū. Prieš e, atsakant ponai e, Rovenui, noriu padėkoti poniai Dlabajovai ir ponai Poche Bet džiaugiuosi, kad e, pranešėjas komitete pabrėžė tai, ką ir mes savo pranešime pabrėžėme, tai yra sąskaitų panaudojimo veiksmingumą, tai lėšų panaudojimo veiksmingumą. Ir nu, tai yra ta raudona gyja, kuri tęsiasi mūsų pranešime visą laiką. Kalbant apie tą prieštaringą jūsų minėtą pranešimo pobūdį, mums atrodo ir noriu atkreipti dėmesį į pirmąjį, antrąjį įžangos punktus, kuriuose kaip ir 48 ir 55 punktuose aiškiai, konkrečiai pateikiama informacija apie pridedamąją vertę, atkreipiamas dėmesys į gyvendinimo trūkumus, į tai, kad atitinkami tikslai nepasiekti ir taip toliau ir panašiai. Mums atrodo, kad šis pranešimas yra pakankamai vienareikšmiškai. Taip pat ir prieduose galima rasti įdomios intriguojančias informacijos. Minėjau 48-54 punktus, galime pasiskaityti komisijos atsakymus į 48-52 punktų nuostatas ir e, komisijos atsakymuose labai konkrečiai reaguojama į mūsų pastabas. Galbūt norėčiau suteikti žodį e, auditorių grupės vadovų, jeigu leisite, ponė pirmininkė, jūs galėt pristatyti daugiau informacijos. Prašau, ponė Bogarcija. Yes, maybe I can just compliment. Ačiū, ponė pirmininkė. Papildysiu poną Balko. Kartu atsakysiu į ir abu klausimus. Aš turiu aiškiai pasakyti, kad e, ne tai, kad mes turėtume vertinti kiek tikslai sanglaudos politikos tokie kaip inovacijos, darbo vietų kūrimas, e, užimtumą paminėjau jau, augimas ūkio, kiek, kiek atsinaujinamosios energijos e, šaltinių priemonės prisidėjo prie tokių tikslų. Mes tiesiog vertinom per auditą, kiek Europos Sąjungos E, tikslai, atsinaujinamųjų šaltinių 2020 tikslai, kiek, kiek prie jų pasiekimo buvo prisidėta. Tiesiog taikant geriausias priemonės, turint galvoje tai, kad mokesčių mokėtojų pinigais tikrai pasiekiama geriausių atsinaujinamų energijos šaltinių e, rezultatų. Tad e, tokios investicijų programos, aišku, automatiškai sakytume, kad jos e, kūrė darbo vietų ir dėl to didėja e, sanglauda, bet mes savo ataskaitoje vertinome štai ką, kiek kiek ES energijos tikslas pasiektas veiksmingiausiai panaudojant ES mokesčių mokėtojų pinigais. Ir vėlgi šitą, vėl mes įvertinom projektus, e, jų planavimą ir panašiai, bet e, kalbant apie planavimo fazę iki įgyvendinimo, ko pasigėdom, kad mes pasigėdom e, atsižvelgimo į išlaidų veiksmingumą, būtent išlaidų veiksmingumo savoka yra mūsų uh, ataskaitos kertinis dalykas. Tad, kaip jau pradžioj sakė, mes nevertinom, kiek iš tikrųjų darbo vietų buvo sukurta ar koks ūkio augimas pasiektas tokiamis priemonėmis. Ne, mes įvertinom ką tik mano paminėtą dalyką. Ir dar tuo laiku komisijai vadovavęs pirmininkas Barozo pats kreipėsi į valstybės narės, ragindamas, ragindamas kad valstybės narės daugiau padirbėtų atsinaujinamųjų energijos šaltinių prasme. Ir todėl tokių šaltinių dalis energijos apskritai krepšelėje padidėjo dar. Uh, O per e, ateinantį 14-20 metų laikotarpį tiem šaltiniams skiriamų lėšų dar padaugės, paketurgubės ar panašiai. Tad mes ir vertinom, kiek tokiom priemonėm pas, prisidė, buvo prisidėta prie ES 2020 tikslų pasiekimo, kaip gerai buvo panaudoti pinigai. Kitas klausimas. Aišku, mes kartu įvertinom kiek mokesčių mokėtojų e, pinigai buvo papildo, papildyti e, valstybių narių tam tikrais įnašais. Ir mes atrinkom keletą valstybių narių - Austriją, Velsą, Jungtinės karalystės, Suomiją, kitas. Ir mes tiesiog vertinom, kiek iš tikrųjų nacionalinės lėšus e, prisidėjo ir įvertinom, kiek tada, kaip būtų pasiekta rezultatų, jeigu nebūtų buvę pasinaudota, sakykime, mokesčių mokėtojų pinigais. Ir čia dabar buvo paklausta, kaip geriausia buvo paremti tokias, tokius projektus. Tuose penkiose valstybėse narėse mes padarėm išvadą, kad nacionalinės uh, E, paramos priemonės įvairiais pavydalais, ar mokestiniam lengvatom, kitom, kitais pavydalais, e, e, prisi, tai yra jomis papildomom nacionaliniam priemonėm tiesiog prisidėta prie tikslų. Bet mes pirmiausia vertinom, kaip mokesčių mokėtojų pinigus tinkamai papildė, ar tinkamai papildė įvairios tos nacionalinės priemonės įvairių dotacijų, mokestinių lengvatų ir kitais pavydalais. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Wales, happy. Balko Ponai Balko, dar kartą žodis. Uh, something uh, as an answer to Dar norėčiau papildyti atsakymą į ponos Labajevus klausimą. Ktorą metodą vyrobi? Pone Labajova, jūs klausėte, koks yra e, veiksmingiausias e, atsinaujinančių energijos šaltinių gaminimo metodas arba elektros gamybos metodas atsakymas pateikiamas 33 punktą, prašau. Norėčiau komisijos e, regionų generalinio direktorato ir energetikos generalinio direktorato atstovams teikti žodį. Ponės Kerijo, pirmiausiai, prašau. E, e... Labai ačiū. Komisija kartu irgi norėčiau padėkoti ponui Balko ir ponui pranešėjui už šią ataskaitą. Čia dabar išvertiname Europos atsinaujinamų energijos šaltinių padėtis ir galimybė padidinti gamybą ir kartu mm. siekti išlaidų veiksmingumo. Ačiū kartu ponui Pohė už darbą, kurį jūs įdėjot į, šią, į šį pranešimą. Na ir dabar išdėstysiu komisijos mintis apie šį pranešimą ir apskritai apie bendrą, e, bendrą sanglaudos, e, tai yra atsinaujinamųjų energijos šaltinių panaudojimą. Na ir dabar kalbam apie naują laikotarpį 14-20 metų ir čia jau laikomasi tikslingesnio požiūrio, pranešime minima, kad mes jau turim minimalius, tai yra minimalius skaičius visose valstybėse narėse, taip kad būtų galima paremti tokių šaltinių panaudojimą. Sumos padidėjo, bet čia turiu galvoj ne vien tik tai atsinaujinamosius energijos šaltinius, bet kartu ir pažangiuosius energijos tinklus, investicijų skatinimą, e, inovacijų kitokių dėgymą šioje srityje ir kitus dalykus. Tad mes kalbam apie platesnės e, programas ir vertinsim, kiek e, konkrečiai investicijų bus numatyta atsinaujinamiesiems energijos šaltiniams. Tad e, mes visą apie tai kalbam, turėdami galvoj 2020 strategijos tikslus, atsižvelgiami juos ir kartu turėdami tuos tikslus prieš akis vertinam, kaip lėšas tų fondų uh, būtų galima investuoti, kaip buvo investuojama. Tad mes stengiamės kuo optimaliau išnaudoti fondų lėšomis. Mums svarbu dar ir štai kas, tą pabrėžė ir audito rūmai, kad lėšos nepakeičia privačių e, lėšų. Mes tikimės, kad privatus sektorius irgi prisidės prie E, atsinaujinamųjų šaltinių geresnio panaudojimo finansavimo. Mes, aišku, dabar nustatom spragas ir stengiamės vėlgi įtvirtinti geresnę pusiausvyrą tarp viešo ir privačiojo sektorių mm, finansavimo ir tai atspindi platesnę diskusiją šią temą. Na ir dabar komisija šiaip jau e, dabar nenori leistis į detalės e, auditorumų e, iš ataskaitos. Tik tai dar norėčiau keletą dalykų pasakyti apie išlaidų veiksmingumo savoką, nes čia nekarta jį buvo minima. Kaip jau sakiau, iš tikrųjų reikėtų įvertinti ir kur kas platesnius dalykus. Uh, sanglaudos politikos platesnius aspektus. Teritorinę turim, turim galvoj sanglaudą, ją kartu stengiamasi išnaikinti netu, atskirų regionų vystimosi netolikumus. Tačiau mes kalbam apie kur kas platesnį su sanglaudos politika siejama tiksla. Išlaidų veiksmingumo savoka. Taip, čia apibriešta tam tikra savoka ir paminėjot kartu metodologiją, tikslus. Mūsų manimu e, paminėti, tai yra platesni tikslai, teritorinė socialinė sanglauda, e, ūkio augimas, darbo vietų augimas, tačiau pranešėjo darbo dokumente pasakyta, kad išlaidų veiksmingumą galima apibūdinti įvairiais būdais, žvelgiant į ilgesnį laikotarpį, į 15 metų e, laikotarpį, 20 metų laikotarpį, tai aišku, neišvengiamai operuosim skirtingomis koncepcijomis. Čia mes žvelgiam labiau į ilgesnį laikotarpį, siejame su moksliniais tyrimais, inovacijomis ir tiesiog vertinama, kaip uh, E, tiesiog privačios lėšos e, galėtų būti derinamos su viešojo sektoriaus lėšomis. Na ir komisija manytų, kad reikėtų šiaip jau pasiremti platesnę išlaidų, išlaidų veiksmingumo savoką, tokią, kokią randame Europos finansų reglamente, nes ten ta savoka platesnė siejama su tam tikrom sritim, su tam tikrais platesniais tikslais, tokia platesnė savoka galbūt būtų tinkamesnė negu siaurai suprantama išlaidų veiksmingumo savoka. Na, o dabar, kai jau turėsim naujas programas ateinančiais metais, tai aišku, reikia jas gerai ir įgyvendinti. Reikia pasirūpinti aukštos kokybės projektais. Na ir jūsų komiteto darbo dokumente sakoma, kad komisija gal galėtų pateikti daugiau gairių tam. Bet, kaip jau sakiau, oficialiai sureaguodama į šią ataskaitą, tai mes jau esam parengę gairių dėl atsinaujinamųjų energijos šaltinių, valstybės pagalbos šioje srityje, tai prisideda prie išlaidų veiksmingumo. Bet apskritai komisijos tarnybos ir toliau rems įvairiais būdais, tai yra programų įgyvendinimą, kartu padės e, valstybėms narėms kuriant pajėgumus, mes pateiksim gairių. Ir galiausia, ko reikės per tą naująjį laikotarpį, tai ir toliau reikės keistis gerąją patirtimi tarp valstybių narių, tarp regionų. Ir, manyčiau, auditorumo ataskaita ir jūsų komiteto darbo dokumentas iš tikrųjų gali prisidėti prie investicijų šioje srityje skatinimo. Labai ačiū. Neprieštarauju. kad e, čia bandoma gauti papildomų asignavimų tam tikriems projektams, tačiau jeigu už juos turi mokėti mokesčių mokėtojai, tai mes turime užduoti savo klausimą, ar galima mokesčių mokėtojų pinigais, pinigais finansuoti pridedamosios vertės nekuriančius projektus. Komisijos atstovas tik žodį. Ačiū. Neturiu daug ko pridurti, galbūt reaguojant į kai kuriuos specifinius aspektus. Mes, atsakydami pirmąjį klausimą, e, skirtingų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo į elektros e, gamybą. Turite nepamiršti, kad egzistuoja atitinkamos teisinės nuostatos e, priimti į paskirstimo tinklą iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją. Komisija savo ataskaitoje pateikė atitinkamą e, techninių ir administracinių kliūčių analizę e, atskirose valstybėse narėse kalbant apie e, perdavimą atsinaujinančių šaltinių elektros energijos į paskirstimo tinklą. Ar e, galite atsakyti dar ir į audito rūmų klausimą dėl keturis kartus padidėjusio finansavimo, kokią išvadą galima padaryti remiantis auditorumo ataskaitą ir kokiu priemonių galima imtis tam, kad būtų šios spragos užpildytos. Ar galite dar dėl to paaiškinti? Pane Geringer, galbūt. Žinoma, po to kai naujoje daugiametinėje finansinėje programoje buvo numatyta privaloma tvarka e, finansuoti atsinaujinančius energijos šaltinius, tai e, lėšų skirimas padidėjo du kartus, ne keturis kartus, tačiau tai, tas finansavimas apriepia taip pat ir pastatų šiltinimą, išmaniuosius paskirstimo tinklus, išmaniuosius skaitiklius ir, ir kitas sritis ir valstybės narės dabar visas įskirius vieną pasirašė partnerystės susitarimus ir mes dabar deramės dėl veiklos programų. 27 tokios programos buvo patvirtintos, kitos laukia savo eilės. santykis tarp atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų investicijų iš šios srities e, bus pasikeis įvertinus atitinkamą informaciją iš valstybių narių ir ją išanalizavus. Pagrindinis skirtumas lyginant su ankstesnės kartos programomis E, yra tas, kad ankstesnės programos vadovavosi tikslais iki 20 metų, dabar mes turime vadovausi tikslais iki 30 metų, taigi yra naujos programos rengiamos ir mūsų strateginis pagrindas yra didesnio masto. Jeigu galėčiau apibendrinti, tai e, apgalėstautumą turiu pasakyti, kad e, į rezultatus praktiškai audito ataskaitos niekaip neatsižvelgėte. Ponai Balko žodis. Aš manau, kad parlamentas ir audito rūmai savo pranešimais siekia ir ataskaitomis, kad ES lėšos būtų tinkamai panaudojamos teoriškai galėtume teikti, kad lėšų panaudojimas nėra pagrindinė problema. Tikroji programa yra susijęs su daugiametė finansinė programa ir jos sąrangą ateityje turėtume toliau skirti paramą atsinaujinančiai energetikai. Ta turime daryti ir vadovaudamas atitinkamais teisės aktais. Auditorumai pateikia įdomų pavyzdį susijusi su atliekų panaudojimu elektrai gaminti. Manau, kad turėtume užsibrėžti tokius tikslus, e, kurias įgyvendindami remtume pačius kokybiškiausius projektus ir galėtume pritraukti taip pat privačių investicijų. Tai turėtų būti svarbiausia per naują daugiametę finansinę programą. Labai ačiū, daugiau norinčių kalbėti nėra. Kitas darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su jungtinių tautų ir pasaulio banko atstovais. Pirmiausia, keisimės nuomonėmis su jungtinių tautų atstovais Petro Guaco ir Pie Arciai, o pasaulio bankui atstovauja ponas Imbladas, ponė Luči, ponė Harper ir ponė Goldstein. Pradėsime nuo jungtinių tautų Ponas Guaco, prašau, jums žodis. E, merci, madame la présidente. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu Pirarse, su jungtinių tautų e, generalinio pav... E, direktorius pavaduotojas Briuselėje. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti, pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie čia atėjo su manimi susitikti. Mes parengėme E, į tris dalis suskirstytą pristatymą. Pirmoji dalis bus bendro pobūdžio ir aš tada jau e, po to, kaip šitą paaiškinsiu, tada Piero Mergaco paaiškins, kaip e, viskas vyksta viduje. Ir tada perėsime prie UNICEF pavyzdžio. Tai yra geras pavyzdys, iš kurio galime pamatyti, kaip veikia visa sistema. Taip pat norėčiau perduoti Jums geriausius linkėjimus nuo naujojo kontrolieriaus. Naujas kontrolierius iš jungtinių tautų buvo neseniai paskirta, bet Tina Tucipacijota dar neina pareigų, bet jau buvo paskirta. Buvo labai svarbu tai mūsų e, santykiams, nes e, mūsų administracinė, e, mūsų administracinė sankloda E, yra tokia, kad e, nu, mums reikalingas toks punktas. Aš manau, kad mes nepakankamai kalbame apie jungtinės tautas Briuselėje. 28 jungtinių tautų agentūros yra Briuselėje, jos yra ne visai toli nuo parlamento ir manau, kad e, tikrai galima būtų daug intensyviau vystyti santykius tarp mūsų ir keistis informaciją. Tai būtų labai vertingas dalykas. Toliau, aš e, tik dešimt skaidrių parengiau tam pristatymui. Pirmoji skaidrė, e, iš kurios e, matome, kad ši partnerystė jau egzistuoja jau seniai, ji yra tvirta ir labai E, tvirtus administracinius santykius turi. Beveik visą pasaulį apima. Norėčiau priminti vieną dalyką. Manau, kad tai yra svarbu. Norėčiau priminti, kodėl mes kartu dirbame. 2080, 2008 metais buvo atliktas Europos komisijos uh, nepriklausomas vertinimas ir Europos komisija buvo kreipusis ir čia buvo pateikta keletas dalykų, e, kurie aiškina, kokie svarbus santykiai tarptų institucijų. Svarbu priminti, kad abi sistemos turi tas pačias vertybės, jos naudojasi, e, jos turi tą pačią pasaulio viziją, pacifistinio pasaulio ir manau, kad tai palengvina santykius tarp institucijų. Mūsų santykiai labai e, sklandus. E, norėčiau pasakyti, kokia yra pridedamoji vertė E, komisijos dirbant su jungtinėmis tautomis, ogi dėl to, kad mes dirbame su šalimis, kurios e, atsidūrė krizėje ir išeina iš krizės. Vienintelis partneris, kuris leidžia komisijai veikti tam tikrame kontekste, tai yra jungtinės tautos ir taip pat buvo E, pabrėžta, jog e, jungtinės e, tautos gali suvesti tarpusavie donorus, gali suteikti valstybėms narėms galimybę būti labiau girdimoms dialoge ir neutralumas pasaulyje, teisėtumas visos sistemos, tai yra labai svarbu, kai vystoma politinė veikla, ypatingai, e, sakykime, e, pagalba per rinkimus bei e, donorų koordinavimas ir pagalba doromams, donorams. Jungtinės tautos yra palaikomos ES, ypatingai politiškai. Manau, kad jungtinėms tautoms toms, jeigu neturėtumėm jūsų politinio palaikymo, būtų e, sunku atlikti savo pareigas. Mm, mm, jung, jungtinių tautų e, veikimas e, pasidaro matomesnis ir geresnis per Europos Sąjungą. Mes dabar periname prie skaičių norėčiau parodyti, kokia svarbi ši partnerystė. 2013 metais 1 milijonas 600 tūkstančių eurų buvo e, panaudota jungtinių tautų Europos Sąjungos indėlis į jungtinių tautų sistemą vyksta tik faktiškai per iš anksto nustatytą veiklą, per kažkokius projektus arba programas. Earmarked funds vadinama čia. Taigi, vienas šeš 600, 1 milijardas 630 tūkstančių milijonų 13 metais, praktiškai milijardas e, veiklos, pagalbos veiklai. Kaip matote, per keletą pastarųjų, per, per trejata metų e, labai išaugo viskas ir labai išaugo viskas e, um, humanitarnės veiklos dėka. Štai čia matote, kad yra trys ketvirtadaliai fondų. Trys ketvirtadaliai fondų tranzituoja per šešius pagrindinius partnerius, per UNDP, e, UNICEF, VFP. Kita skaidrė. Dar viena įdomi informacija kaip Europos sąjunga prisideda su kokiu procentu. Kaip matote, tai kinta nuo 1,9 iki 17,7 procentų. Tokia e, UNRVA. 6-7 procentai kažkur yra vidurkis. Čia yra dešimt pagrindinių valstybių, kuriuose dirbame kartu. Kaip galite pastebėti, dirbame daugiausia su tokiomis šalimis, kuriuose yra įvykusi krizė arba kurios išeina iš krizės e, laikotarpį. Matote visas tas šalis išvardytas, Taip pat aišku, kad jungtinių tautų ir Europos Sąjungos e, veikla kaip tik tai vystosi tose šalyse, kuriuose buvo neseniai įvykusi arba yra krizė. Čia matote vėlgi dar vieną skaidrę, kurios detaliai neaiškinsiu, tačiau jūs matote, kad jeigu pridėsime 30 procentų humanitarnės pagalbos, e, su 22 e, e, pagrindinės paslaugos, daug, tai jau daugiau negu 50 procentų veiklos sudarys. Tai yra e, veikla, kuri yra susijusi su krize arba po kriziniu laikotarpiu. Dar norėčiau porą skaidrių parodyti. Yra e, sutartis, kuri vadinasi FAFA, matote ekrane, ką reiškia šis sutrumpinimas, tai yra e, e, dokumentas, kuriame yra paaiškinta, kaip dirbame kartu. Dokumentas buvo pakeistas šių metų vasarį, siekiant atsižvelgti į naują finansinį reglamentą ES. Taip pat įvedėme tam tikrus mechanizmus, kurie leidžia sukontroliuoti tas problemas, su kuriomis tiek viena, tiek kita pusė susiduria šio susitarimo įgyvendinimo srityje. Darbo grupė renkasi labai reguliariai kartą per metus, kitais metais pradžioje taip pat rinksis jungtinių tautų atstovai, susitinka su komisijos atstovais, ir e, aptarė visus e, veiksmus bei sunkumus, kuriuos reikėtų spręsti. Taigi susitikimai vyksta tarp e, jungtinių tautų ir komisijos atstovų dar ir tokioje, tokiame forume, kuris vadinasi Joint Reference Group. group. Čia mes sprendžiame tas problemas, kurios kartojasi kai kuriuose šalyse. Taip pat vyksta nuolatinis dialogas. Mes kartu su komisija parengėme labai nemažai gairių Taigi turime puikių administracinių instrumentų, kurie yra labai lankstus ir padeda e, institucijoms dirbti kartu. Dar dėl matomumo porą žodžių, nes manau, kad tai yra tokia tema, kuri e, jums labai rūpi. E, porą dalykų norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, 2006 ir 2008 metais pasirašėme labai svarbius dokumentus. Joint Action Plan and Joint Visibility Guidelines, tačiau manau, kad svarbiausias momentas yra tai, kad prie kiekvieno veiksmų plano Prie kiekvieno dokumento pridedame veiks... veiksmų planą. Ataskaita. Ataskaitą įpareigojame parašyti. Didelė mūsų santykių dalis vyksta dalyvaujant e, daugeliui e, donorų. Dabar dėl skaidrumo, nes tai yra taip pat labai svarbi tema, kuri jums labai rūpi. Dar be kita ko pasakysiu, kad mūsų pagrindiniai partneriai 2014 metais buvo UNDP. Aš uh, norėčiau priminti 2012 metų statistiką. Buvo padarytos labai didelės, įdėta labai didelių pastangų e, atliekant vidinį auditą. Ir pagal mano turimus statistinius fond, e, duomenis 80 procentų fondų yra tikrinama vidinėje audito sistemoje jungtinių tautų ir išvados. santykiai mūsų e, yra, turi labai senas ir geras tradicijas, jie klostosi puikiai, kai kur gali būti ir nuomonių netitikimų, tačiau vis tiek viskas vyksta labai sklandžiai ir tai matome ypatingai iš bendrų dokumentų, kuriuos rengiame kartu. Mūsų partnerystės, e, e, partnerystė labai sklandi visose srityse. Komisija visuomet džiaugsmingai dirba kartu su jungtinėmis tautomis. Aš manau, kad šis darbas ir toliau turėtų būti atliekamas taip pat sklandžiai, kad tos abi valdymo sistemos galėtų egzistuoti viena šalia kitos. Aš manau, kad Europos sąjunga turi būti geriau informuojama ir sklandžiau prieiti prie mūsų sistemos. Ir žinoma, reikėtų tarpusavėje geriau ir aktyviau, dar geriau ir dar aktyviau bendrauti, Mūsų darbas turi būti nuolatos kontroliuojamas. Ir e, mokomasi iš klaidų bei pasiremiama gera patirtimi. Labai ačiū UNICEF atstovį, ponė Dieji, dar yra panas Korė, Videk ir Peters, kas norėtų kalbėti, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Aš esu Pedro Vasu. kontrolierių tarnybą jungtinių tautų atstovauju, norėčiau pakalbėti apie reformas, e, kurias įgyvendiname ir jas pristatyti. Nuo kadencijos pradžios, kuomet generalinis sekretorius Vankimūnas 2007-aisiais įsipareigojo reformuoti jungtinės tautas, jis daugiausiai dėmesio skiria atskaitomybei, skaidrumui ir pridamai vertai. Ir jis pradėjo gyveninti atitinkamus reformas mūsų veiklos, siekiant pagerinti skaidrumą, atskaitomybę ir <clears throat> nustatyti tam tikrą priežiūros sistemą, kurią pasitelkus būtų galima e, atsekti, kaip lėšas buvo panaudotas ir veiksmingai buvo panaudotas, kurios buvo panaudotas nuo 2007-ųjų. Mes e, steigėme nemažai įvairių institucijų, tai yra vidaus kontrolės tarnyba, kurios pagrindinė užduotis yra kontroliuoti, kaip panaudojamos lėšos. Mes e, pirmiausiai stengiamės įgyvendinti savo veikloje tarptautiniu mastu pripažįstamus apskaitos principus, kurie e, yra naudojami viešajame sektorijoje skaitant jų atskaitomybę, todėl mūsų finansinės deklaracijos tokiu būdu yra suprantamesnis. Mes e, ARP sistemas įdėgiame, jos yra automatinės sistemos, leidžiančios mums internetu turėti prieigą prie e, plataus spektro informacinių domenų. Taip pat e, pasitelkėme e, rizikos valdymo sistemas, kurios yra tarptautiniu mastu e, naudojamos tam, kad e, išvengtume sukčiavimo. Taip pat e, vykdami savo veiklą mes pasitelkime skirtingus atskaitomybės ir audito lygmenius. Pirmasis yra susijęs su mūsų projektų įgyvendinimu. Ant kiekvieno projektą mes siunčiame stebėsienos komandas į projekto gyvenimo vietą, kurias turi prižiūrėti, kad lėšos būtų tinkamai panaudotas. Taip pat e, veikia projekto vertinimo komandos, kurios vertina e, projekto gyvendinimo eigą ir poveikį bei rezultatus su mūsų lūkesčiais, juos lygindami. Taip pat e, esame dvi tarnybas įsteiginkėse tautose. Pirmoji yra ombudsmeno tarnyba ir antroji etikos tarnyba tam, kad žmonės galėtų kreiptis į šias institucijas ir pranešti apie sukčiavimo, korupcijos arba e, kitus netinkamus lėšų pasisavinimo, netinkamo panaudojimo atvejus ir tie informatoriai yra atitinkamai apsaugomi. Trečiasis ligmuo kurį sukūrėme, yra labai naudingas siekiant pagerinti tvarumą ir atskaitomybę, tai yra audito lygmo, kiekviena jungtinių tautų agentūra turi vidaus audito nepriklausomas tarnybos, kurios yra atskaitingos e, vadovaujančios institucijoms pasitelkime auditus e, iš e, išorės, iš skirtingų jungtinių tautų valstybių narių. Tie auditoriai teikia mums taip pat auditavimo paslaugas ir taip pat veikia jungtinė inspektorių tarnyba, e, kuri kontroliuoja projektus, e, kuriuose gyvendina skirtingi skiriai stebėsenos vertintojų ir auditorių komandų veiklą koordinuoja nepriklausomas audito komitetas veikiantis kiekvienoje jungtinių tautų agentūroje ir kiekviena agentūra e, yra atskaitinga ACABQ e, komitetui, e, kurio pagrindinė užduotis yra parengti kiekvienos agentūros biudžeto projektą ir įgyvendinti. Ir visa ši veikla yra koordinuojama ir skirtingų valdymo institucijų, tai gali būti valdyba, generalinė asamblėja ar kitokio pavadžio institucija ir šiuose valdymo institucijose dalyvauja skirtingų valstybių narių atstovai. Taigi, kaip matote, mes turime skirtingus e, lygmenis, e, kurių veikla leidžia mums sumažinti sukčiavimo grėsmę ir sukurti kuo didesnę pridedamąją vertę, panaudojant e, turimas e, piniginės lėšas, tai būtų eurai ar doleriai ar kita valiuta. Savo, gyvenydami savo projektus mes siekiame užtikrinti tam tikrą pasitikėjimo lygmenį ir er, E, todėl atliekame tinkam projektų vertinimą tose šalyse, kur projektai gyvendinami. Taip pat tikriname projektus, kurie jau buvo baigti finansuoti prieš daugelį metų. Mes manome, kad mūsų turima ir jungtinės tautose esama kontrolės sistema leis mums uh, tinkamiau įvertinti kartu su partneriais įgyvendinamų projektų atnešama nauda ir poveikį. Mes taip pat vadovaujamės rizikos valdymu paužiūriu, siekdami nustatyti tam tikras grėsmės susijusias su bendrų projektų įgyvendinimu, taip pat tam tikras rizikos pas, paklaidos ribas, siekdami e, įvertinti, ar galime bendarbiauti gyvenant konkrečius projektus. Generalinis sekretorius būtent tokiamis priemonėmis siekia pagerinti skaidrumą, atskaitomybę ir e, skurti kuo daugiau pridedamosios vertės, užpanaudamos lėšas ir ta sistema tikrai yra veiksminga ir visos valstybės narės jungtinės tautose jie pasitikė. Dabar sutiksiu žodį kolegai Fatumata iš UNICEF, nes UNICEF yra labai geras pavyzdys to, kaip ši sistema ir skirtingi jos elementai veikia. Ačiū. Prašau. Thank you, Mrs. Uh, Mrs. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi labai trumpai norėčiau pakalbėti. Dabar eikim prie antros skaidrės. ką rodo šita skaidrė. Ji trumpai rodo, kaip UNICEF, kaip viena jungtinių tautų agentūrų e, dirba su komisija, kad e, iš tikrai būtų prižiūrima, e, jog kaip, kiek, kaip prasmingai leidžiami ES pinigai skiriami vaikams. Tad mes palaikom ryšių su komisija Mes žinom, koks dėmesys skiriamas finansų reglamentui, reglamento e, taikymui. Aš dirbu vidaus audito ir tyrimų skyriuje ir mano žmonės skyrius iš tikrųjų su, suinteresuotas glaudžiai dirbti su ES. Toliau. Mes dabar didelį dėmesį skiriam šalies biurams, kadangi pas mus e, vėlgi e, atliekami auditai e, visų tuose daugiau kaip šimte šalių, tam skiriami 6 procentai ir kartu mes didelį dėmesį skiriam ir regioniniams biurams, nes mes privalom tiesiog E, užtikrinti, kad šalių lygių būtų įgyvendinamos kontrolės sistemos. Be to, mes žiūrim, kaip sistemos sudarytos UNICEF visame tam tinkle ir vėlgi žiūrim, kokie ryšiai tarp pagrindinės būstinės ir kitų biurų. Toliau. Kas svarbu žinoti, mano kolega Petro jau sakė, kad UNICEF visos audito ataskaitos viešinamos. Tos ataskaitos yra gana plačios, didelės. Tokios kiekvienoje ataskaitoje mes teikiam nuomonę apie tai, kaip tam tikroji šaly, šalyse veikia kontrolės sistemos. Ir mes e, rengiam trijų rūšių nuomonės. Vieną apie uh, valdymą, tiesiog darbuotojų klausimą, organizavimą, kitą nuomonę apie programas, apie išteklių mobilizavimą vertinam tiesiog e, kaip planuojami ryšiai su partneriais ir galiausia vertinam kartu veiksmus, pavyzdžiui, e, viešieji pirkimai, mes vėlgi vertinam įvairius su viešaisiais pirkimais susijusius aspektus. Tad tokios yra vidinės ataskaitos ir iš tikrųjų komisija tikrai turi pakankamos, ata, pakankamos informacijos apie tai, kaip ES fondai, fondų lėšos panaudojamos. Be to, mūsų tas vidaus auditas labai didelį vaidmenį uh, vaidina, kai Europos Sąjunga tikrina, e, tikrina kaip panaudojami Europos Sąjungos e, fondų lėšus. Mes irgi dalyvaujam rengiant tokių tikrinimų misijose, ketinam daugiau dalyvauti tokiuose tikrinimo misijose, kad ta informacija iškart būtų pateikiama tikrintojams. Be to, mano paties skyrius irgi daugiau dalyvauja tikrinimo misijose, antai kai paprašoma daugiau informacijos tam tikros. Bet tą informaciją negalima jos pateikti tiesiogiai vertintojams dėl mūsų vidaus e, taisyklių. Tai vėlgi tada šiaip jau mes tada vėlgi kitais kanalais tą padarom. Be to, be to mes didinam savo vaidmenį ir rengiant ataskaitas, nes e, mes irgi e, suinteresuoti žinoti, kaip ES iš tikrųjų veikia. Dar vienas labai svarbus vaidmuo kai UNICEF įgyvendina programas šalyse, tai iš tikrųjų e, iš tikrųjų kalbama ir apie tam tikrų valstybių sistemų, kartu patikos fondų e, sistemos e, padėtį. Taip, mes dirbam su ES fondais ir kitų tam tikrų organizacijų fondų lėšomis. kad mes iš tikrųjų gerinam, kaip geriau valdyti ES fondus ir įvairių rūšių fondus, vertinam, kaip jau sakiau, įvairias e, sistemas valdymo, programų valdymo e, sistemas, e, operac, opera, tai yra programų pa, paramą vertinam ir kartu gerinimas tai, tai tikrąją prasme reiškia tiesiog valdymo gerinimą. Na ir ką mes tiesiogiai darom per tikrinimo misijas. Tai mes parengiam e, audito vidaus planą, tam tikrais atvejais parengiam, bet to skiriam dėmesį specifiniams procesams, pavyzdžiui, kai tam, tikras, tam tikros sumos išmokamos ar tų sumų tam tikri tarifai. Tai vėlgi atsižvelgiam kartu į mūsų ir ES informacijos dėrėjimą. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu ES dotacijos, sakykime, kaip jos su, su tai yra ir, ir tam tikros e, patikinimo klausimai, juos vertinam. Toliau, bendradarbiavimas vyksta labai geras bendradarbiavimas su Olafu. Visoje mūsų jungtinių tautų sistemoje uh, patvirtintos tos pačios tyrimų gairės, kaip ir Olafe. Olafas iš tikrųjų ėmėsi tokios iniciatyvos, tad Olafo iniciatyvą mes irgi priėmėm gairės, tos gairės įvertintos teigiamai palaikom be to ir neformalių ryšių su Olafu. Na ir aš dabar lankausi Briuselėje, tai kartu susitars, susitiksiu su Olafo žmonėmis dėl tyrimų kuriuos, e, kurie dabar vyksta UNICEF. Tad iš ties keičiamės informaciją, bet greta to mes keičiamės ir gerąją patirtim per metinius susitikimus, bet to keičiamės ir strategijos pavyzdžiais dėl to, kaip būtų galima sumažinti sukčiavimo atvejus. Tad tiek. Labai ačiū už tai, kad išklausėt manęs. Genau, damit sind wir, glaube ich, am Ende. Manau, kad e, baigiam išklausyti jungtinių tautų atstovų pranešimų. Ačiū už suteiktą informaciją ir tą darbą, kurį įdėjote rengdami šią informaciją. Kila klausimas, ką dabar turėtume daryti su visa šia jūsų pateiktą informaciją. Mūsų komitetas parengė speci, du specialius pranešimus, tiksliau audito rūmai tą padarė, dėl prieigos prie jungtinių tautų turimų dokumentų, galbūt galėtumėte apie tai, ką nors pasakyti, kritikavome nepakankamą skaidrumą, nepakankamai mums steikime informaciją apie tai, kaip naudojamos mūsų įmokos, taigi dėkojame, kad atvykote ir mūsų atitinkamai informavote, džiaugiamės, kad padėtis pagerėjo, todėl dabar pabandykime viską ir šiek tiek išsameu pasiaiškinti. Mus labai domina investicijos kartu su jungtimis tautomis į gazos ruožą. E, jūsų dėka e, sugebėjome pasiekti, kad e, Palestinos autonomijai, kuri yra didelė paramos gavėja, būtų padedama turint omenyje, kad vyksta karas, norėtume sužinoti, kokia yra dabar padėtis gazoje, nes nemažai investicijų paprasčiausiai žlugo. Taigi komiteto nariams būtų labai įdomu gauti atitinkamą informaciją, galbūt raštu. Ji neturėtų būti labai didelės apimties, nes aš manau, kad dabar jūs tikrai negalėsite labai išsamei mums į šį klausimą atsakyti. Jeigu dabar jokios informacijos papildomai mums teikti nenorite, tai suteiksiu žodį Pasaulio banko atstovams. Prašau. Norėčiau tik pasakyti, kad dabar būtų sunku atsakyti šį klausimą iš karto, tačiau tikrai jums teiksime šios papildomos informacijos, kurios paprašyte. Ačiū. E Na, bet kokiu atveju mes norime palaikyti draugiškus santykius ir tie draugiški santykiai turi būti kažko grindžiami. Nematau komiteto narių prašančių žodžių, taigi suteiksiu Aderikas valandą. Dar noriu kalbėti. Ačiū pirmininkė, noriu visiems padėkoti už sutiktą informaciją. Galbūt bendro pobūdžio komentarą turėčiau, kurio pabaigoje bus klausimas visiems pranešėjams jūsų informacija pateikta tikrai aukšto lygio, joje daug pateikime informacijos apie vykstančius procesus, tačiau e, aš pasigėdavau informacijos, kur konkrečiai yra lėšos panaudojamos, ar jos skiriamos tinkamoms organizacijoms partneriams. Aš lankydamasis S delegacijose Varsio valstybėse narėse, pavyzdžiui, mačiau, kaip yra bandoma finansuoti tam tikrus projektus sveikatos apsaugos rytyje, tuo tarpu sveikatos ministrai mums teigia, kad gautos paramos lėšos buvo panaudotos kitoms reikmėms per bendrai e, parmą gaunančios šalies biudžetą, todėl nebuvo pasiekta tų rezultatų, E, kurių buvo tikėtasi pasiekti. Tikrai jūsų informacija buvo aukšto lygio, tačiau šiek tiek žemesnio lygio informacija būtų naudinga tiek man, tiek visam komitetui. Pirmininkė, aš noriu užduoti klausimą dėl patikos fondų, e, į kuriuos moka įmokas taip pat ir Europos Sąjunga, juos finansuoja. Čia mums taip pat trūksta informacijos apie šių patikos fondų veiklą. Jeigu turėtumėte jos ir galėtumėte jas teikti papildomą elektroniniu paštu, būtų džiugu. Ar dar kas nors nori užduoti klausimą, prašau. Tiksliau, prašau atsakyti šis klausimus galbūt e, keletą aspektų dėl patikos fondų kalbėdami apie jungtinių tautų sistemą, pirmiausia turėtume e, žinoti, kad dalyvavimas patikos fondose yra labai ribotas ir didžioji dalis viso fondo neturiu dabar tikslių skaičių su savimi, galbūt 80, galbūt šiek tiek 90 procentų visų lėšų kurios yra panaud... įmokamos jungtinių tautų biudžetą, yra skirtos finansuoti specifiniams projektams e, ir dėl šio finansavimo veiksmai yra derinami su Europos komisija, su kitomis institucijomis. Mes e, iš tiesų e, viską darome labai atvirai ir skaidriai ir e, bendrabiaudami su Europos komisija, jungtinių tautų lygių mes tikrai e, tiek kontrolės sistemą esame nustatę labai smulkmeniškai, kalbant apie prieigą prie dokumentų, kaip jau minėjau. Ir aš buvau susitikęs su auditorumo atstovais, siekiant apsvarstyti tuos kritinius klausimus dar kai kuriuose keliose e, sritise valdymo e, administravimo aspektai nėra bendrai svarstomi. Pavyzdžiui, kalbant apie prieigą prie asmeninių pobūdžio dokumentų, kuomet yra atliekama patikra arba auditas. E, tai vadovaujamasi tam tikrą logiką, pavyzdžiui, e, audituojant tam tikro eksperto veiklą yra siekiama gauti prieigą prie visų dokumentų susijusių su jo dalyvavimu, pavyzdžiui, viešuosiuose pirkimuose. E, ir ta sistema yra šiek tiek ribota, tik mes turime dvi administravimo sistemas, kurios susivaikauja tarpusavyje. Ir tai gali keistis Aš manau, kad e, tai yra labai ribota e, Ne, ne, tik ribotas dokumentų skaičius tą galim. Mes su e, audito rūmais dirbame su tokiais dokumentais ir e, kai prie šio klausimo priartėjame, tai konstatuojame, kad e, iš pradžių atrodo viskas labai baisiai, labai daug darbo, tačiau iš tiesų nieko ten baisaus nėra. E, akis baisininkės, rankos darbininkės. Aš manau, kad e, tai yra labai e, dar vienas momentas, kada jungtinės tautos be galo matomos. Kai jūs esate informuojami apie kažką konkretaus, tai jūs turite tada kreiptis į mus ir konkrečiai kartu turėtumėm išnagrinėti, nesvarbu kokia bebūtų sritis, kiekvieną atvejį atskirai, kokia bebūtų problema, e, ar tai dėl matomumo, ar dėl kažko kito, tai yra be galo svarbu. Labai atsiprašau už išsireiškimą, mes gauname pinigus už tai, kad e, viską sutvarkytume taip, kaip pridera. E, taigi, kai gauname kažkokią tai informaciją, e, jungtinių tautų e, sistema, kiek žinau, E, neturi kažkokios tai įtakos e, papildomos biudžetui. Mes e, dirbame pagal iš anksto numatytas programas ir projektus. Ačiū. Ačiū. Aš pabandysiu bendrai atsakyti į pono Bogan klausimą. Jeigu darome projektus ir jeigu skiriame kažkokius pinigus per agentūras, Dabar norėčiau sugrįžti prie e, to, kas buvo pasakyta paskutinė skaidrė. Mes daug daugiau dirbame nustatinėdami tikslus ir rezultatus, kurie, kurių tikimės iš kiekvieno, iš e, kiekvieno projekto. Mes dirbame partnerystėje tarp e, komisijos ir jungtinių tautų. Ir čia matome, kad yra įvairių agentūrų, e, matome įvairias organi... E, agentūrų, kurios žiūri, kiekvienos valstybės biuras žiūri į konkrečius poreikius. Ir kiek viena šalis turi savo konkrečius poreikius, konkrečiose srityse visą tai vertinima, vertinama ir žiūrima, kaip, el, kaip bus elgiamasi tuos projektus įgyvendinant. Kai jau kreipiamės į komisiją su kažkokiu tai projektu, kuriam reikia finansavimo, tai atliekama analizė, ar gali būti kažkaip tai kitaip įgyveninamas tas projektas. Ir tada, kai jau palyginame e, rezultatus, komisija e, arba paremė tuos projektus, arba jų neparemė. Paprastas ir aiškus atsakymas dažniausiai būna taip. E, E, mes tuos projektus remiame, bendradarbiaujame su atitinkamomis agentūromis, nes kiekviena, kiekvienas projektas, kurį remiame, yra e, susijęs su kiekviena šalimi e, konkrečiai, buvo jau kon koordinuotas per įvairias agentūras šalyse. Ir tos agentūros tiesiog e, e, leidžia tuos, į tuos projektus turėti vientisą požiūrį. Ir tokiu būdu e, komisija ir investuoja į tuos projektus, į kuriuos turi investuoti. Ačiū, kolega Šolc. Labai ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti jungtinių tautų atstovui už uh, pranešimą, norėčiau pabrėžti, norėčiau paliesti vieną sektorių, kuris e, mūsų bendram egzistavimui labai svarbus e, jungtinėms tautoms, e, komisijai ir kontrolės institucijoms. Labai svarbu pasakyti štai ką. Jungtinės tautos taip pat valdo tuos fondus, kurie yra numatyti įvairiai humanitariniai veiklai. Be kita ko mes matėme visą eilę agentūrų, finansuojamų agentūrų. Tačiau tam finansavimui taip pat reikia, reikalinga kontrolė. Buvo paminėtas vidinis e, auditas, išorinis auditas ir vienas ir kitas yra labai svarbus, kad e, žmonės mumis pasitikėtų. Uh, Tas pasitikėjimas yra labai svarbus ir būtent tas pasitikėjimas užtikrina, jog fondai yra naudojami teisingai ir tvarkingai. Kaip žinote, Generalinė asamblėja prieš kurį laiką, prieš keletą metų, priemė rezoliuciją dėl visų kontrolės organizacijų nepriklausomumo. Kontrolės organizacijos gali vykdyti savo užduotį tik tokiu atveju, jeigu yra nepriklausomos. Ir e, to, to nepriklausomumo jos turi dar daugiau veikdamos viduje. Tai yra labai svarbus e, klausimas, jau jisai buvo iškeltas. Viena vertus reikia suprasti pačią buhalteriją, kaip tie fondai vartojami. Nes kartais E, skiriasi cash accounting system per crush accounting system. E, taigi, tam, kad kontrolė būtų dar efektyvesnė, e, reikia labai tas sistemas kontroliuoti. Ir labai žiūrėti. Taip pat labai svarbu kad e, tame santykyje vidinio ir išorinio audito būtų galima tarpusavyje palyginti visus audito standartus, kad tie standartai būtų kaip galime, galima artimesni vieni kitiems, nes antrai bus surinksime duomenis ir negalėsime jų palyginti. Tai, yra, e, toks, e, tai toks būtų pasiūlymas mūsų ateičiai. E, labai svarbu susitarti dėl e, ataskaitų turinio, dėl to, kaip jie bus ruošiami, kad galėtumėm pasinaudoti konkretesniais, kaip galima konkretesniais duomenimis ir kad tie kontrolės mechanizmai būtų kaip galima labiau sustiguoti, suharmonizuoti, kad tarptautinės organizacijos, kurios e, atlieka peržiūrėjimo procedūrą, galėtų e, viską tarpusavyje palyginti ir skaičiuoti bei patikrinti pagal tarptautinės buhalterijos taisyklės. Dar vieną papildomą klausimą turėčiau, kurį beveik pamiršau. 2009-aisiais vasario mėnesį mūsų komitetas lankėsi Junktinės tautose ir pasaulio bankė dėl Kosovo, kuriame Junktinių tautų darbuotojai e, buvo patekę į sukčiavimo skandalą. Turbūt prisimenate tą istoriją, nes jis garsiai nuskambėjo. Ir tiek lankydamėsi New York'e, tiek e, vėliau matėme, kad e, nepaisant e, mūsų didelių pastangų išsiaiškinti viską, Jungtinės tautos neleidžia patraukti baudžiamon atsakomybėn savo darbuotojų. Noriu paklausti, kokia padėtis dabar, ar Jungtinių tautų darbuotojai vis dar turi teisinę neliečiamybę tokiais atvejais, ar jau nebe ir kaip jūs vertintumėte e, tą aplinkybę, jeigu teisinė neliečiamybė nėra panaikinta e, iš etikos požiūrio taško. Thank you, Madam Chair. I, I just wanted to, to comment a little bit. Ačiū, man pirmininkai, norėjau trumpai pakomentuoti klausimą apie tai, kaip panaudojamos lėšos, ar galime suteikti jums papildomos informacijos, patikinimų. Noriu jums papasakoti apie šešių ramščių vertinimą, kuris yra naudojamas UNICEF struktūrose ir mūsų visoms sistemoms visame pasaulyje. E, tie šeši ramščiai yra taikomi Komisija yra pasiūliusi kelias patikros priemonės ir jungtinės tautos e, jas yra linkusios pasitelkti tam, kad būtų galima įvertinti tai, kas vyksta per viešuosius pirkimus, e, atskaitomybės aspektus atskirus galime vertinti. Taigi visos e, tautų agentūros naudojasi tą šešių ramščių vertinimo e, sistema. Taip pat e, atliekamas atikamas vertimas ir patikra tiek, audit, tiek audito rūmų, tiek ir vidaus audito tarnybų veikiančių atskirose jungtinių tautų agentūrose. Taip pat mes vertiname likutinį klaidų lygį siekdami suteikti Europos Sąjungai e, patikinimą, kad e, jungtinių tautų e, UNICEF e, organizacija yra patikimas partneris, mes e, pateikime atitinkamas ataskaitas ES donorams, atsiskaitydami už suteikta parama, savo suprantama, mūsų sistemos nėra tobulos ir mes siekime jas nuolat gerinti. Taigi daug dėmesio skiriame galimybei įrodyti ir parodyti, kad lėšos buvo panaudotos tikslingai. UNICEF turi vidaus audito tarnybą ir e, galiu e, E, pasakyti, kad e, ta kontrolės sistema yra pakankamai didelio masto ir galbūt neveikia tobulai, kadangi joje dirba nauji, ne, ne, ne visiškai patyrę arba nelabai patyrę darbuotojai. Tačiau mes tengiamės padėti gerinti ir mes pirmieji e, jums pateikime visą informaciją, kurią nustato ir surinka vidaus auditas apie tam tikrus pažeidimus arba netinkamą lėšų panaudojimą. Ir mes atsižvelgiame į vidaus auditorių rekomendacijas. Junktinių tautų vidaus auditas veikia nepriklausomai. Tai reiškia, kad teikiamos ataskaitos arba generaliniai asamblėjai arba vykdomai valdybai ir e, auditoriai vadovaujasi savo profesiniais standartais ir veikia nepriklausomai ir e, e, standartai e, yra naudojami tarptautiniai, jie peržiūrimi kas penkerius metus, todėl labai svarbu suvokti, kad jeigu yra problemų kokioje nors UNICEF tarnyboje, nereiškia, kad visa sistema veikia blogai. Problemų pasitaiko, mes stengiamės jas aptikti ir stengiamės jas išspręsti kuo greičiau. Tiek būtų apie mūsų auditorių nepriklausomumą. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad visos jungtinių tautų organizacijos turi karštąją telefoną liniją ir jeigu kas nors turi informacijos apie netinkamą lėšų panaudojimą, netinkamą administravimą, gali paskambinti karštuoju, karštąją liniją ir visos jungtinių tautų tarnybos, generalinio sekretoriaus tarnybos turi galimybę tokią informaciją priteik, e, priimti. Mes turime taip pat informatorių apsaugos sistemą ir Nu, tai Jungtinių tautų lygių e, informatorių apsaugos sistema, ypač dėl Kosovo skandalo, yra griežtinama. Kosovo bylą mes e, vertiname labai rimtai. Manau, kad tyrimas dar nėra baigtas. Ir e, apskritai visas Kosovo klausimas ir informatorių apsauga ir tas viešumas susijęs su informatorių apsaugos mechanizmu yra pakankamai naujas dalykas ir būtent tas viešumas paskatino dar labiau e, siekti apsaugoti asmenys, kurie pateikia informaciją apie skaičiavimą. Kodėl e, iki šiol sukaupta patirtis nėra tokia teigiama? E, Visas jungtinių tautų tyrimo uh, tarnybos dabar kaip tik ir stiprina informatorių apsaugos sistemą ir vertina atitinkamą informatorių patikimos informacijos poveikį bei teikiamą naudą tyrimo eigoje. Tiek turėčiau informacijos. Ačiū. Ačiū, atsakykite į mano klausimą, prašau. Know... Trumpai, ponė pirmininkė. Taip, mūsų vidaus auditoriai e, laikosi išorės audito standartų ir tarptautinių kartų audito standartų, tačiau iš tikrųjų laikomasi tų pačių audito standartų. Na, o dabar dėl informacijos gavimo, tai generalinė asamblėja e, tiesiog nurodė mums, kad, nuo, kad reikėtų pereiti prie accrual accounting nuo grinųjų pinigų e, tiesiog apskaitos sistemos, prie naujos sistemos. Tad informacija dabar jau bus palyginama. Ir dar dėl tyrimų, dėl imuniteto, nebaudžiamumo žinau, kad buvo sukčiavimo atvejų, su kuriais susivėlė kai kurie mūsų darbuotojai. Ir tokių dalykų kaip imunitetas ar nebaudžiamumas mūsų, mūsų darbuotojų, tokių, tokių dalykų nėra. Dann ist die Wahrheit, dann ist die Wahrheit noch konkreter, wie viele. Tuomet Noriu dar konkrečiau paklausti, kiek jungtinių tautų darbuotojų per pastarosius du metus neteko teisinės neveičiamybės. Ačiū. We need to come back to you with this information. I am sorry. Teks vėliau pateikti tokią informaciją. Neturim teisės skyriaus atstovo su mumis, bet mes dar grįšim šiuo klausimu ir gazos klausimu. Žiūrėte, kad mes taip pat turime taisyklių, kurių nesilaikome. Tikrai e, nėra sudėtinga e, į išorę viską pristatyti labai puikiai ir be problemų. Čia mes taip pat e, esame pakankamai neblogai pasistumėję į priekį. Norėčiau dabar steigti žodį pasaulio banko atstovams, ponu Liučiui, Goldstein ir kitiems, kas norėtų kalbėti. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmieji nariai, ponios ir ponai. Labai ačiū už tai, kad sudarėt man progą papasakoti apie mūsų darbą, apie mūsų ryšius su Europos komisija. Tai iš tikrųjų e, bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant mūsų strateginių tikslų. Na, o šiandien, kalbant apie poveikį, veiksmingumą, rizikos valdymą, atskaitomybę e, ir kitus dalykus, tai, tai vėlgi tai irgi labai svarbu. Oh, I'm sorry. Okay, it's just I have such an echo. I'm... Taip, čia buvo tam tikrų techninių nesklandumų. Aidas buvo mikrofone. Dabar trumpai aš papasakosiu apie struktūrą, vizijas, strategiją, pateiksiu tam tikros finansinės informacijos susijusios su Pasaulio banko grupe. Bet čia labai trumpai visą tai jūs matot skaidrėje. Na, nu, dabar dėl ES ir pasaulio banko partnerystė. Čia vėl techniniai nesklandumai. Timeout. All right. Is that better? And do the... Dabar tikiuosi, gal geriau vertėjai mane girdi. Taip ir yra. Tad labai trumpai papasakosiu apie tai, kaip plėtojosi mūsų partnerystė su Europos komisija. Mes ne per seniausia susira, sus, pasirašėm pamatinį susitarimą ir dėl vertinimo pagal ramščių. Ir kartu vėlgi kaip vyko mūsų ten tos patikos e, sistema. Aš čia dėl to plačiai nekalbėsiu, bet dabar apie pačią Pasaulio banko grupę penkios atskiros institucijos sudaro tą grupę, nesileisiu. Tik tai mm, Tartautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir Tartautinė vystimosi asociacija pagrista panašiais principais. Čia matot narių skaičių ir kartu turto skaičių ir tokiu būdu dar galim gauti lėšų tarptautinėse, e, tarptautinėse rinkose ir e, skirti tas lėšas vidutinių pajamų šalims. Čia turiu galvoje pirmiausia Tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros banką. Ir kitas dar svarbus komponentas - tai e, neturtingiausiams pasaulio šalims lengvatinės paskolos. Dabar tos šalis, e, vėlgi to šalis e, čia pagal tam tikrą kategoriją nėra pakankamai e, skurdžios ar dar kita kategorija šalių salose esančios šalis. Tai mes suteikėm joms paskolas, dotacijas su labai palankiomis sąlygomis, tačiau įtraukdami tam tikrus ir donorus. Kaip matot, to, tam, tarptautiniai vystimosi asociacijoje yra 173 narės ir paminėta kartu ES e, indėlis. Ir tiek, dabar apie kitas tris institucijas nekalbėsiu. Šiek tiek, e, pasaulio, šiek tiek apie Pasaulio banko grupės strategiją prieš dviejus metus e, mūsų pirmininkas patvirtino strategiją, kurią po to patvirtino prieš metus ir valdytojų taryba. Pirmiausia, tikslai yra išnaikinti kraštutinį skurdą, vadinasi, žmonių skaičius, kurie gyvena už mažiau negu 1,25 dolerius, turėtų būti pasaulio mastu nedaugiau kaip 3 procentai ir čia matom, kaip tas tikslas, tikslo padėtis gerėjo nuo 2000, nuo 80 e, metų. Tad e, vėlgi mes e, kartu kaupiam techninę ekspertizę, pasaulinę tam tikrą praktiką ir teikiam pagalbą įvairiais pavydalais toms šalims, kad šios tiesiog spręstų vystimosi klausimus. Na ir mes kartu dirbam su Europos komisija žinių, finansinių indėlių ir partnerysčių e, klausimais. Na ir toliau kita skaidrė. Labai trumpai. Kas vadovauja pasaulio bankui? Pasižiūrėkit į kairėją pusę. Tai matysit kad yra direktorių taryba, tai yra mūsų tiesiog svarbiausia e, valdymo grandis, bet to yra 20, 25 e, direktoriai, kurie atstovauja tam tikrų šalių grupės ar atskiras šalis, matot, dešiniai pusė ES dalis, visos valstybės narės uh, turi maždaug 28,5 procento bal, balsų. Ir čia vėlgi dar toliau devynios, tai yra vėlgi dar devynios atskirios, tiksliau devyniom grupėm pasiskirščiusios. Dabar vėl aš detaliai nekomentuosiu tos lentelės. Kairiai pusiai vidutinių pajamų šalis – Čia matot Rumuniją penktą. Ji gauna 1,3 milijardų dolerių, bent jau šiais metais gavo. Ir o didžiosios šalis, kai dešinėje pusėje, tai Indija, Pakistanas, Bangladešas, o šiaip jau Afrikos valstybės gauna 50 procentų visų lėšų. Dabar kaip atrodo vaizdas pagal sektorius. Čia vėl aš nesileisiu į detalės, tik pasakysiu, kad kalbant apie sektorius, tai koks sektorius, tai e, viešasis administravimas ir reformų sektorius gauna daugiausia lėžų, lėšų. Čia aš prie to dar grįšiu papasakosiu būtent, kaip mūsų partnerystė su ES vyksta būtent šita prasme, nes dabar atsirado naujų ES valstybių narių. Na ir apie ES ir mūsų partnerystę. Tai ES ir ypač Europos komisija yra mūsų strateginis partneris e, vystimosi bendradarbiavime ir kartu dėgiant reformas ES ir ir kitur. Ir čia e, tas bendradarbiavimas turi finansinį aspektą, nes, kaip jau sakiau, ES, jos 28 valstybės narės kaip blokas didžiausia donorė yra, o pati Europos komisija yra trečia pagal dydį investuotoja į patikos fondus 3,2 milijardai fondų per pastarosius dviejus metus buvo skirti. Tad mes dirbam ne vien tik tai finansinių požiūrių, bet kartu, įvert, kartu e, dirbam ir su politikos ir struktūrinėmis reformomis. Bendrai žiūri, didelį dėmesį skiriam klimato klausimams, ant, bet to didelį dėmesį skiriam trapumui, privataus sektoriaus e, vystimuisi. Bet čia ne tiek finansinį aspektą gilinamės, bet daugiau į struktūrinės reformas. Be to, e, glaudžius ryšius palaikom energijos e, srityje. Tai anksčiau buvo už ES rėmų, dabar jau ir ES viduje. Be to mes kartu mm, bendradarbiaujam tiesiog e, skleidami tokią pasaulinę ir pirmavimą ir patarimus. Na ir mes turim e, tikslus, 25 tikslus, e, kurie labai šiaip jau suderinti dera prie komisijos apskritai vystimosi srities tikslų. Per pastaruosius ketverius, penkerius metus, tai mūsų ryšiai su ES sustiprėjo. Mes pirmiausia, mūsų svarbiausias partneris tai komisijos generalinis vystomojo bendradarbiavimo direktoratas. Dabar dirbam su regionų generaliniu direktoratu. Ir čia daugiausia vėlgi vertinam padėtį ES viduje, turiu galvoje naujasias ES valstybės, kartu stebim tai, kas vyksta ES pietuose, Graikijoje, Italijoje. Tad naujosios valstybės narės irgi gauna kartu paramos ir patarimų dėl išteklių, lėšų įsisavinimo. Uh, Europos audito rūmai, mes irgi glaudžiai bendradarbiaujam su jais, ne per seniausia susitarėm dėl tam tikrų klausimų, kuriuos aš e, paminėjau, kurie buvo paminėti, antai dėl prieigos prie informacijos, nes mes ne visada galim pateikti dokumentų, uh, Bet kita vertus, pagal tą susitarimą su audito rūmais numatyta, kad audito rūmai turi gauti reikiamą informaciją. Prieš mėnesį mes pasirašėm su Olafu naują ketinimų memorandumą. Čia nesileisiu jo detalės, bet jis apriepia darbuotojų mokymą, bendrus tyrimus, e, prieigą prie dokumentų. Be to mes ketinam glaudinti ryšius ir plėsti ryšius su jūsų Europos parlamento įvairiom struktūrom. Ir mano kolega, kolega mat, savo kolegą matau. Bet to tiesiai dirbam su Europos vadovų taryba. Antai pavyzdys to. Mūsų buvo paprašyta, mūsų kaip neutralios šalies, įvertinti ES Turkijos muitų Šachmatų sąjungą ir pateikti rekomendacijų, kaip ta sąjunga galėtų geriau veikti ateityje. Tai iš tikrųjų rodo pasitikėjimą tarp dviejų pusių ir e, kalbama apie pasitikėjimo stiprinimą. Neminėsiu visų tų pavyzdinių svarbiausių projektų, bet mes turim keletą tokių. Aš jau minėjau e, iškastinio kūro naudojančio sektoriaus, sakykime, kainų apmokestinimą, apmokestinimą ir dabar mes remiamės Europos emis, leidimo emisijomis priekiavimo sistemą kartu vėlgi dirbam kartu bendrai e, e, dėl energijos šalti, prieimo prie energijos šaltinių ir čia paminėtini projektai Afganistane, Pakistane, Kirgistane, Tadžikistane, bet to kartu e, yra ir mm, vadinamieji su trapumu susiję projektai. Tai Afganistano rekonstrukcija, migracijos rautai, O dabar ES viduje, tai jau aš užsiminiau apie geresnį Europos lėšų panaudojimą, įsisavinimą ir mes dirbam su, pirmiausia, naujausiamis valstybėmis narėmis, kad jos e, iš tikrųjų geriau pildytų sąlygas, eksantės sąlygas, e, kurių reikia ES lėšoms įsisavinti. Mes kartu tiesiog įvertinom nemažai vaizdą, ypač Graikijoje Kipre, ten yra socialinės apsaugos programos ir kartu stengiamės pagerinti konkurencingumo padėtį šiuose šalyse. Ir galiausia, atsiprašau, taip, galiausia. Dabar e, finansinis tiesiog pasiskirstimas čia komisijos įnašai. 92 procentai visų tų uh, lėšų, tai mes juos vadinam Recipient Executed Trust Funds, kuriais, kurių lėšomis mes gyvendinam įvairią veiklą ir mes paprastai dirbam su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių vyriausybėmis, kurios atsako už veiklą. Tai sudaro 1,6 milijardus per tą penkerių metų laikotarpį, o dabar kiti 8 procentai tai, ne, tai nedidelis skaičius, tačiau čia kalbama apie analitinį darbą, techninių pajėgumų vertinimą, pajėgumų kūrimą ir tai duoda tiesiog tokį užkrečiamą poveikį. Antai mes Dar trumpai apie pamatinį susitarimą. Viskas prasidėjo nuo 2001 metų. Kaip tik tada e, pradėjo didėti ES lėšos pasaulio bankui skiriamos. 2009 vyko gana sunkios diskusijos ir buvo pasirašytas antras pamatinis susitarimas. Mes nemažai pasimokėm iš tų prieš tai buvusių penkerių metų ir naują postumį davė naujas Europos finansų reglamentas. Tad mes jau pasimokėm iš praeities ir tokiu būdu tada jau po ir kietų, ir konstruktyvių diskusijų mes vis dėlto sugebėjom pasirašyti antrąjį pamatinį susitarimą, naują kartu pamatinį susitarimą, kuris tada jau bus orientu, susijęs su naujais indėliais. Bet to dar yra dar du finansavimo būdai kuriais remiasi mūsų grupė. Jie kartu susiję su naujuoju ES finansų reglamentu. Tai tiesioginis valdymas susijęs su tiesiog e, mūsų ta svarbiausių darbų, e, mūsų svarbiausių darbų, analitinė veikla, e, tyrimai. Ir dauguma to finansavimo bus susijęs su netiesiogiu valdymu. Ir čia vertinimas pagal ramščius yra svarbiausias, tačiau šiuo atveju irgi labai svarbus tas finansavimo būdas. Na, o buvo kartu bendro valdymo e, būdas pagal iki, iki, iki šiolinį reglamentą, e, kuris buvo, tai mes kartu su komisija tiesiog įvertinsim uh, kaip e, šiaip jau dirbsim pagal e, tuos du turimus būdus. Kokių skirtumų yra naujo, naujajame pamatinėme susitarime? Labai malonu buvo konstatuoti, kad mes dirbam tą dvasę, e, apie kurią kalbėjo ponas Vonas. Tai yra, kad pasiektume tikrai norimų rezultatų Mes turim tiesiog e, administracijos susitarimus ir kartu susitarimus dėl tų e, pasiektų rezultatų rodiklių. Dabar jau e, kur kas aiškesnis pasidarė abiejų pažangos, tai yra at, pažangos ataskaitų padėtis, jų įvairūs laiko terminai, kartu galutinių ataskaitų padėtis. Uh, Daugiau aiškumo dabar atsirado e, dėl to, kaip sprendžiami iš pirmo žvilgsnio atrodantis biurokratiniai klausimai, tačiau klausimai, nuo kurių priklauso įvairių veiksmų įgyvendinimas. Nes tas dalykas dažnai kliūdavo. Dabar aiškiau pasidarė dokumentų saugojimo klausimas pagal iki šiolinį susitarimą ar susitarimus, tai buvo numatyta nuostata, kad bankas vadovausi savo gairėmis ir savo politiką ir kartu atsižvelgs ir į Europos komisijos gairės, o tais atvejais, kai gairės ir taisyklės susikirsdavo, tai tokie atvejai dabar, dabartiniam susitarime patikslinti, paaiškinti, išlaikant tuos pačius laikotarpius ir apriepti. Dėl matomumo komisijos ir ES įnašų. Tai čia vėl nuostatos pamatiniam susitarime pasidarė detalesnės, konkretesnės. Kaip anksčiau minėjau, vertinimas pagal ramščius yra e, esminis netiesioginio valdymo būdo e, dalykas. Ta mes jau taikėm nuo 2008 metų, sėkmingai darom ir tikimės tą sėkmingai daryti ir ateityje. Ir pagal naująjį pamatinį susitarimą mes vėlgi kartu e, vertinsim vidaus kontrolės sistemas, nepriklausomo vidaus audito, uh, E, sistemą, kartu apskaitos sistemos, kartu e, bus užtikrinama, kad e, užtikrinamos tinkamos taisyklės, procedūros, nu, gaunant finansavimą iš ES fondų. Be to, visos komisijos lėšos e, programoms, projektams, pirmininkė, gal malonėkite jau baigti. Dar tik norėjau trumpai paminėti, pakomentuodamas šią skaidrę. Dabar čia numatytas keletas žingsnių įgyvendinant konkrečius projektus. Kita skaidrė rodo kokių, kad yra trijų rūšių ataskaitos, pažangos ataskaitos, tokios aprašomosios ataskaitos apie tai, kaip panaudoti patikos fondų pinigai ir kitos. Toliau finansinės rizikos valdymas, nepriklausomas tikrinimas, checks and balances. Tai nemažai žmonių dirbančių bankę, kurios pateikia ataskaitas vadovybei, laikydamosi gyvenimo ciklo e, principo. Ir čia kaip tik e, trys skyriai paminėti, e, būtent skyriai, kurie tiesiogiai teikia ataskaitas direktorių valdybai ir maždaug 450 žmonių bankė, banko grupėje dirba, e, nustatydami galimus sukčiavimo, piknaudžiavimo atvejus, e, kur tu vert, kartu jie vertina lėšų panaudojimo veiksmingumą ir panašius dalykus. Na ir dabar kokie yra ES inicijuotos priežiūros rezultatai. Tai kaip jau sakiau, mes glaudžiai dirbam su Europos audito rūmais įvairiais konkrečiais klausimais. Ir kaip tik ir toliau ten matyti skaičiai Europos komisijos lėšų tik 0,0,2 procentai lėšų, e, kurias reikėjo kompensuoti. Tiesiog e, tai rodo, kad e, iš tikrųjų tos iniciatyvos dėka mes pasiekėm nemenkų rezultatų. Ir galiausia, ponė pirmininkė, baigdamas, pasakysiu, kad pasaulio banko svarbiausi principai ir rūpimi dalykai yra tokie pat kaip ir Europos komisijos, mes siekiam didesnės vertės už pinigus, veiksmingumo ir visiško nepakantumo korupcijai ir sukčiau, sukčiavimo atvejams. Be to dabar, mm, dabartinis pamatinis susitarimas pagerina bazę mm, ES ir Pasaulio banko bendradarbiavimui, partnerystiai. Be to mes nuo 2008 metų atlikinėjom vertinimą pagal ramščius ir mes kartu turim tvirtą valdymo ir kontrolės sistemą tiek prevencijos, tiek tyrimo aptikimo prasme. Ir per pastaruosius finansinius metus pas mus buvo du nariai, kurie buvo atleisti iš pasaulio banko ir tai reiškia, kad mes vis dėlto laikomės taisyklių. Na ir, kaip jau minėjau, partnerystė su ES plėtojasi, mes iš tikrųjų norėtume e, dirbti glaudžiau su komisija ir tiek su visa ES. Labai ačiū. Vielen Dank. Labai ačiū. E, norėjau dar palikti laiko užduoti klausimams, nes jūs galėjote, jūs kalbėjote daug ilgiau nei e, klausiantis kolegos. Norėjau paklausti dėl visiško sukčiavimo ir korupcijos netoleravimo. Norėčiau jums tikėti, jumis tikėti, tačiau Ganoje yra tyriama e, sukčiavimo byla didelio masto. E, dalyvauja ES, Jungtinė karalystė ir Pasaulio bankas. Jungtinė karalystė ir Pasaulio bankas apie šį skandalą žinojo, ES ne. Kodėl paramos teikėjai tarpusavėje nes bendradarbiauja nesikeičia informacijos? Nesikeičia informacija, nes ta istorija tikrai man paliko labai nekokį prieskonį. E, mane šiek tiek nustebino jūsų informacija apie E, tai, kad jūs ir Europos Sąjungoje įgyvendinate tam tikrus projektus, ar galėtumėte gauti informaciją, kokiose ES šalise, e, kokias sumas investuojate, pavyzdžiui, už 2013 metus, kadangi juos dabar vertiname, tarkime, norėtume žinoti, kokius projektus įgyvendinate Romų integracijos tikslais. Michaeliu Toireriu žodis. Ačiū ponui Emblatui. Pirmiausiai, manau, kad pasiekta didelė pažanga pasirašius pagrindų susitarimą tarp Pasaulio banko ir ES. Esame ketvirtas pagal dydį Pasaulio banko projektų donoras prisimindamas savo vizitą Vašingtone, diskusijos, kuris vyko praėjusią kadenciją šiame komitete, mes svarstėme galimybę Europos Sąjungai gauti informaciją apie tai, kokios valstybės narės, kurios e, apie e, es valstybės narės, kurios yra tarp Pasaulio banko savininkų savininkių. Mes šiuo metu neturime galimybės susipažinti su audito komiteto parengtais dokumentais, su vykdomųjų direktorių išvadomis, ar galbūt dabar pasirašius pagrindų susitarimą, tai jau tapo įmanoma. Ar Europos Sąjungai e, yra e, dabar e, galimybė turėti prieigą prie šių vidaus naudojimo dokumentų. Ponas Pirinskis. minėjote banko veiklą susijusią su struktūriniais sanglaudos fondais, e, netiesioginiais administravimo, netiesioginė administravimo veikla. Ar galėtumėte įvertinti pateikdamas bendrasias išvadas apie būsimus veiksmus, kad būtų pagerinti galutiniai lėšų panaudojimo rezultatai ir lėšų panaudojimo veiksmingumas, kad padidėtų. Noriu paklausti, kokia dalimi blogi rezultatai priklauso nuo finansinių, e, finansinės veiklos nepakankamumo ir kokia dalimi Ehm, <clears throat> netinkamai lėšos panaudojamos dėl sukčiavimo. Galėtumėte pateikti savo įvertinimą. Labai ačiū. Kalbant apie Ganos bylą, su jie nesu susipažinęs, tai nu, norėčiau, kad e, komitetui pateikiama informacija uh, būtų visapusiška ir tiksli, taigi suteiksiu, pateiksiu ją vėliau. Kalbant apie mūsų veiksmus es viduje ir už jos ribų, galime steigti jums e, visapusišką išsame informaciją dėl patikos fondo, tik tai galiu, sakydamas į pono klausimą, paminėti, kad mes uh, Šioje srityje pateikėme apmokamas konsultacinės, teikiame apmokamas konsultacinės paslaugas ir neįmame Europos komisijos pinigų ir netiesiogiai jūs kaip nors padedame panaudoti tas lėšas, mes konsultuojame Rumunijos vyriausybė, pavyzdžiui, švietimo reformos srityje siekiant pagerinti inovacijų finansavimo sąlygas tam, kad Rumunija atitiktų tam tikrus nustatytus kriterijus. Bendrabiavimas Rumunija, Lenkija, Bulgarija, Kipru teikdami šioms šalims paskolas apmokamos konsultacinės paslaugos teikime Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, taip pat Latvijai, Vengrijai, Slovakijai, Kiprui, Graikijai ir Italijai. Taip pat padedame Švedijos vyriausybei parengti šalies ekonomikos konkurencingumo įvertinimą. Tai yra tolesni veiksmai susiję su E, ataskaitą, kaip daryti verslą, mes tačiau suteiksime jums išsamesnės informacijos raštu vėliau, kadangi asmeniškai su šiais klausimais nedirbu, tai negaliu pateikti jums atitinkamo santykinio vertinimo, e, koks yra santykis tarp blogo finansinio valdymo ir e, sukčiavimo, panaudojant mūsų bendrasis lėšas. Aš esu pasaulio banko fanė ir e, doing business, e, darykime verslą, mums yra labai svarbus informacinis šaltinis, rengiant savo tinkamus vertimus. Kalbant apie Romų integraciją, mes kol kas nesėkmingai stengiamės gauti atitinkamos informacijos apie įvairių iniciatyvų gyvendinimą, siekiant geriau integruoti Romus. Iniciatyvų galima išvardinti daug, tačiau kas iš tiesų buvo padaryta konkrečiai ar atitinka tiesa informacija, kad jūs valstybėse narėse su komisijos pinigais kažką darote, ar jūs valstybėms, valstybėse narėse e, kažką veikite. Mes dirbame su valstybėmis narėmis, siekdami, tiksliau jas konsultuodami dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, siekiant mažinti skurdą, tačiau taip pat ir Romų integracijos srityje mes negauname arba nesinaudojame jokiomis atskiromis komisijos lėšomis mes padedame geriau įsisavinti struktūrinių fondų lėšas valstybėse narėse. Palyginti su dabartinė padėtimi, taip pat su komisija bendradarbiaujame e, dėl, e, per patikos fondą dėl Romų integracijos, tačiau e, čia daugiau atliekame bendarbiaudami su regionų generaliniu direktoratu tam tikrus vertinimus ir analizės. Na, dar papildomą klausimą užduoti. Jūs kalbėjote apie naują biudžeto sandarą. Ir e, kalbant apie finansinių priemonių panaudojimą, tai yra naujovė nauja finans, e, biudžeto tvarkoje. Ar jūs dalyvaujate finansinių priemonių naudojime, jeigu taip kaip? Finansinės priemonės. E, Nu, kol kas dar nėra mūsų apriepiamos, pagrindų susitarime apie tai kalbama, tačiau šiuo metu bankas aktyviai nedalyvauja naudojant finansinės priemonės. Kolegoms iš komisijos pasakėme, kad jeigu pasirinktume tokią kryptį, tai ne, mes pasitelksime vertinant šį darbą e, ramščių sistemos e, vertinimą. ką galėtumėte pasakyti valstybėms narėms, kokį patarimą galėtumėte duoti valstybėms narėms dėl struktūrų fondų lėšų panaudojimo. Dar kartą pasikartosiu, neesu e, vienas iš tų, kurie konsultuoja šiais klausimais, e, tai daro kolegos e, iš kitų pasaulio banko struktūrų pasakyti, kad atskiroms valstybėms narėms teikiamas konsultacijos smarkiai skiriasi viena nuo kitos. Pirmiausiai konsultuojant atkreipimas dėmesys į e, pačių fondų egzistavimą ir galimybę e, tas lėšas geriau panaudoti funkcinių požiūrių. Labai ačiū, kolega Soldis dabar klaus besedo. E, gde... Dėkoju, pirmininkė, kad suteikėte dar kartą žodį. Pagal tai, ką išgirdau iš pasaulio banko ir jungtinių tautų, susiradarau įspūdį, kad reikėtų žengti žingsnį į priekį, kad galėtumėm pasinaudoti rezultatais per e, ateinančius metus. Galbūt reikėtų paprašyti, kad tas, ta informacija konkrečia mums būtų perduota ir galbūt reikia iš tiesų numatyti skaitimąsi tą informaciją, kad mm, išvengtumėm kišimus į tokius delikačius sektorius. kad ir su jungtinėmis tautomis, ir su pasaulio banku galima keistis informaciją, nes tai jie ir vienas ir kitas yra labai svarbus Europos partneriai. Klausimas, kaip toliau dabar turėtume elgtis, bendradarbiaudami tarpusavyje. Galbūt mes dar turėtume pateikti užklausimą komisijai apie tai, kaip pagrindų susitarimas yra įgyvendinamas ir būtų gerai iš komisijos gauti konkretesnės informacijos, nes šiaip informacijos yra daug, tačiau tai, kad kodėl jūs mums neatsakote į klausimus ir toliau lieka didžiausias klausimas, kurį mes norime užduoti. Ar iš komisijos atstovai yra kas nors, pana Liukė? Jūs turite, jūs turite menyje kaip mes negyvendiname pagrindų susitarimo. Manau, kad abie susitarimo šalis yra suinteresuotos kuo tinkamiau šiuos susitarimus įgyvendinti. Mes kol kas naujų sutarčių nepasirašėme kontraktų pagal pagrindų susitarimą, tą turėtume padaryti iki metų pabaigos, taigi džiaugiamės, kad dabar mm, tas bendras pagrindų susitarimas yra pasirašytas, užtruko nemažai laiko, kol E, sugebėjome vieni kitus geriau suprasti, e, mūsų naudojamus terminus geriau suvokti. Mm, Ta etapą jau pasiekime, esame pakankamai laimingi dėl to, nes tai padės mums geriau gyvendinti savo strateginę partnerystę, kuri mums labai svarbi ir nesupratau, e, kokį dar norėjote klausimą užduoti. Klausimas yra kaip komisija informuos parlamentą apie šio susitarimo įgyvendinimą. Ar informacija, kuri bus pateikiama komisijai, ar bent jau didžiosios esminės jo dalis pasieks taip pat ir parlamentą. Manau, kad mes rengiame vidaus ataskaitas apie tai, kokie projektai įgyvendinami, bendradarbiaujant abiems organizacijoms, turime skaičius, procentinės dalis ir bendrabiavimo sritis. Šią informaciją gavę atitinkamą paklausimą galėsime jums e, lengvai suteikti. Manau, kad e, tikrai nebūtų sunku gavus atitinkamą užklausimą suteikti jums daugiau informacijos. Tai pirmoji išsamesnė informacija būtų susijusi su e, Ganos skandalu. Mes toliau stebėsime šį procesą, daugiau nematau norinčių klausti, tačiau, e, tačiau atsiprašau, pa, pa, pa, pamaš, pamiršau atsakyti pono Torio klausimą. E, deja, turbūt mano atsakymas jo nenudžiugins. skaitau 17 straipsnio nuostatas, vadovaujantis bendrai sutartomis patvirtinimis procedūromis. Pasaulio bankas teiks komisijai visų informaciją ir dokumentus susijusius su ES lėšomis finansuojamais projektais. Tai neapriepia visų dokumentų, e, kurios svarsto ir tvirtina valdybos audito komitetas ir būtent valdyba priima svarbiausius sprendimus dėl dalymosi informacija, tokia yra dabartinė padėtis ir pozicija, tai nereiškia, nenoriu išbėgti už akių sprendimų, tačiau turint omenyje, kad Europos komisija yra, yra trečias pagal dydį patikos fondų donoras. E, tai, ir kitų donorų yra didesnių, tačiau šiuo atveju jūsų klausimo e, aspektas nėra susijęs su šiomis aplinkybėmis. Dėkoju, sako pirmininkė Junktinių tautų ir Pasaulio banko atstovams už šį pasikeitimą nuomonėmis, kurį tikrai vienokią ir kitokią formą pratesime ateityje. Dėkoju, kad atvykote. Buvo labai naudinga ir svarbu e, dabar pasikalbėti ir diskutuoti toliau, kadangi mūsų komitetas e, stengiasi šios klausimus svarstyti šiek tiek e, išsameu nei kiti. Ačiū, šis posėdis baigtas, kitas vyks e, ir prasidės ketvirtadienį 9 valandą.